Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, jau keturios po devintos pradėkime. Ir skelbiu po komiteto posėdį pradėtų. Svarstysime aštuntąjį darbo tvarkės klausimą makrofinansinė parama Ukrainai. Esame pasiekę jau antrą etapą šio klausimo svarstymo. Parengtas naujas pasiūlymas, pranešėjas ponas Landsbergis jau vieną kartą šią temą svarstėme. Iš viso buvo pateikti 43 pakeitimai ir dabar steiksiu žodį pranešėjų, kad viską pristatytų. <clears throat> Thank you, Chair. Uh, before the, before the start... Dėkui, pirmininkė. Aš manau, kad komitete ir parlamente žmonės bus pasiskirstę į dvi grupės. Vieni sakys, kad per daug skirti 1,8 milijardus Ukrainai, kad yra geresnių būdų panaudoti tuos pinigus, o kiti sakys, kad per mažai tiek pinigų ir kad galime padaryti daugiau. Aš arčiau tos e, dalies, kuris sakytų, kad visuomet galima padaryti dar daugiau, geriau ir greičiau. Tačiau šiuo atveju laikas ir sparta yra svarbiausi dalykai. Mes padedame šaliai kuri ne tik įgyventina reformas, bet taip pat kovoja už savo teritorinį vientisumą. Todėl esu labai dėkingas kolegams iš visų frakcijų, kurie per e, praeitas diskusijas e, pritarė minčiai, kad reikia pagalbą patvirtinti kaip galima greičiau kurie susitelkė ties mintimi, kad priemonių paketą reikia patvirtinti kaip galima greičiau, kad lėšas jau galėtų būti skirtos e, vasarą. Dėkoju ne tik mūsų komiteto nariams, bet ir užsienio reikalų komiteto nariams, e, kurie balsavo dėl nuomonės ir e, šioje nuomonėje patvirtino principą dėl sparčios procedūros manau, kad stipriausias signalas, kurį siūsime, bus ne dėl to, kad teikiame didžiausią e, pagalbą e, šaliai, kuri kada nors buvo suteikta, bet taip pat, kad ES, ES parlamentas ir mūsų komitetas yra vieningi. Nežinau, ar visi kolegos man e, pritars, bet aš jau tokių, bent jau tokį signalą išgirdau per praeitusias diskusijas. Mes buvome vieningi. E, nors ir buvo. Nors ir buvo nuomonių visiškai prieš e, pagalbą Ukrainai, tačiau vyruojantį nuomonė yra ta, kad mes esame susitelkę, mes padėsime Ukrainai ir um, tikiuosi, kad veiksime kaip ir tokia padvase, kaip ir per praeitas diskusijas. Norėčiau Jums dar padėkoti už e, man suteiktas galimybės, o dabar galbūt pradėkime diskusiją. Labai ačiū. E, Boštinaro šešėlinio pranešėjo nėra. Ačiū, pana pirmininkė, noriu padėkoti pana Landsbergiui už puikiai parengtą pasiūlymą komitete dėl labai svarbaus klausimo. E, Lenkijoje yra sakoma, kad jeigu e, duodi greitai, tai duodi dvigubai. Reikia e, Ukrainoje veikti labai greitai, nes verčia taip elgtis aplinkybės. Noriu aukštai vertinti parengtą komiteto dokumentą, kadangi jame išskiriama Ukraina ir jai būtina finansinė parama ir antra vertus yra aiškiai apibrėžiama, apibrėžiamas aplinkybės. EKR e frakcija pritars visam komiteto pasiūlymui. Manau, kad pirmiausiai būtina veikti labai greitai, nedelsiant, tačiau pabaigai noriu pasakyti, reaguodamas į kolegos Landsbergio žodžius, kad Ukraina ne tik kovoja už savo teritorijos vientisumą, tačiau mano įsitikinimu Ukraina kovoja apskaitai dėl savo nepriklausomybės. Ačiū. Ant Svanbaleno nėra, tačiau jūs jį pavaduosite, prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Altė pritarė pranešiai, kad reikia kaip galima greičiau uh, apsispręsti, dėl to mes su frakcijomis e, sutarėme neteikti pakeitimų. Taip pat norėčiau e, pasakyti, kad tai atitinka tarybos pozicija. Helmutas. Ačiū pirmininkė. Aš negaliu taip e, greitai pritarti šiam pasiūlymui, kaip anksčiau kalbėjo kolegos, nes manau, kad turėtume iš esmės apsvarstyti, ar likščiolinė Europos parlamento e, pozicija e, neįsigilinusi aplinkybės e, Ukrainos vidaus politikos greitai priimant sprendimus dėl makrofinansinės paramos yra teisinga. Manau, kad mes kaip tartautinės prekybos komitetas neturėtume tarti galutinio žodžio, nes reikėtų su užsienio reikalų komitetu galbūt konsultuotis ir įsigilinti labiau į Ukrainos vidaus politinę situaciją, į tarptautinę situaciją, taip pat atsižvelgti į ES Ukrainos, Rusijos federacijos ir kitų e, valstybių e, susijusių su šiuo konfliktu nuomonę ir situaciją, nes čia kalba eina pirmiausiai apie tai, mano nuomonė, kokios sąlygos Europos parlamento yra keliamos teikiant makrofinansinę paramą. Norėčiau pirmiausiai pabrėžti, kad kaip ir kiti Europos parlamento nariai laikausi tvirtos nuomonės, kad Ukraina turėtų tapti funkcionuojančią demokratišką šalimi, turinčią atitinkamas valdžios e, struktūras e, e, taptų tokia šalimi, kurioje žmonės galėtų patys savarankiškai priimti politinius sprendimus. Ir pasirašius asociacijos sutartį ir po to jiems plėtoti labiau tarpusavio santykius su ES reikėtų aptarti tris konkrečius aspektus, mano nuomonė, remiantis kolegos Landsbergio pranešimo nuostatomis. Pirmiausiai, manau, kad Komisijos pasiūlyme aiškiai e, matome nustatomas tam tikras sąlygas susijusios su ekonominė politinė logika, e, kuri nepasiteisino ES viduje, aš turiu minėti Graikiją pirmiausiai teikiant tą finansinę paramą. Antras dalykas, man kyla labai daug abejonių, kad Ukraina dabar turėtų gauti 1,8 milijardus eurų paskolos ir kartu paraleliai vyksta dėrybos su tarptautiniu valiutos fondu ir tarptautinis valiutos fondas derasi su Ukraina dabar dėl 15 milijardų eurų paskolos TVF šaltiniai tuo tarpu praneša, kad Ukrainos poreikiai siekia mažiausiai 40 milijardų eurų, tačiau problemų tai tokia suma nepadėtų išspręsti nes e, TVF taip pat šaltiniai teigia, kad šių pinigų Ukraina niekuomet nesugebės gražinti, taigi reikės tas skolas nurašyti. Jeigu toks yra bendras vaizdas, tai Europos parlamentas turėtų užduoti savo klausimą, kaip atsižvelgiant į e, tokias aplinkybės Europos parlamentas toliau ateitie turėtų veikti, ar mes ir toliau e, bet, betodariškai skirtume ir skirsime tokią paramą, turėdami minėti, kad e, šių paskolų niekas nesugebės gražinti. Tačiau Graikiją jau minėjau kaip pavyzdį. Komisijos pasiūlyme paskolos teikimas tariamai aiškiai susijęjamas su reformų vykdymu Ukrainoje. Ir Ukrainos vyriausybė e, mums nuolat praneša apie sėkmingai vykdomas reformas, kovą su korupcija. Jeigu informacija teisinga, e, kurią turiu, tai 2015 biudžete nėra skirta nei cento institucijos kovai su korupcija <clears throat> paramai ar įsteigimui. Ukrainos biudžete. Taigi norėčiau iš komisijos prieš mums balsuojant komitete išgirsti, e, kokiame etape šiuo metu yra Ukraina vykstantis reformų procesai, tokia turėtų būti mūsų komiteto pareiga. Trečias dalykas pasirašius e, <clears throat> asociacijos susitarimo Ukraina įsipareigoja gyvendinti 488 reformas, dabar tas reformų procesas susitėsi dėl konflikto Dombase, Europos parlamentas sutarė, kad e, svarbiausia ES užduotis šiuo metu yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Minsko paliaubų susitarimo, tačiau puikiai matome, kad e, Kievo valdžia jaučiasi skirtingai įsipareigojusi šį tikslą įgyvendinti. Reikia nepamiršti, kad ten taip pat vyksta kova dėl valdžios. Du pavyzdžius noriu pateikti prieš susitikimą tarp Porošenkos ir Vokietijos kanclerės. Prezidentas Porošenka teigia, kad Minsko susitarimai, ant, antro Minsko susitarimo įgyvendinimas žlugo po pokalbio su Merkel. Buvo teigiama, kad nėra jokios alternatyvos šiam susitarimui. <clears throat> Antras pavyzdys, keli batalionai atsiribojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nuo valdžios vykdomos politikos. Ir e, <clears throat> Nacionalinė gvardija yra viena iš jų. Nacionalinė gvardija šiuo metu skiriama didžiausia dalis karinio biudžeto. Aš visiškai nematau, kokios aiškios pozicijos šiuo atveju laikytųsi e, Ukrainos vyriausybė. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybės, o tikrovė mano vertinimu yra daug sudėtingesnė, nei aš dabar jums per trumpą laiką pristačiau, pateikiau atitinkamus pakeitimo pasiūlymus, kuriuose yra nustatomus labai aiškios e, sąlygos, pagal kurias būtų draudžiama mūsų teikiamas paramos lėšas naudoti e, ne taikiems tikslams. Noriu pareikšti, kad tikrai labai apgalėstauju, jog rimtai nesvarstame šių klausimų ir laikau tai labai didelį Europos parlamento politinę klaidą. Ačiū. Ačiū, atvyko Viktoras Bostinaru į posėdį, tai jam dabar suteiksiu žodį. Kolegs, I will. Pirmininkė kolegos, pirmiausiai pasakysiu, kad socialistų frakcija visiškai pritars e, minčiai patvirtinti pono Landsbergio pranešimą su pasiūlymais ir be pakeitimų, tam, kad užtikrintume, jog e, būtų patvirtintas sprendimas kaip galima greičiau. Antra, Nepaprastai taip pat svarbu pasakyti, kad mes privalome dabar patvirtinti šį pranešimą prisimindami ES įsipareigojimus Ukrainai ir e, galvodami apie dabartinę padėtį Ukrainoje trečią. Taip pat yra svarbu nepamiršti, kad karas nėra pati geriausia aplinka visiškai įgyventinti sustarimą, ar tai būtų Ukrainoje, ar kokioje nors kitoje šalyje. Bet aš norėčiau gerbiamų kolegų paprašyti, kurie kalbėjo apie karą, pamastyti, kas primetė tą karą, kas atėmė dalį Ukrainos teritorijos, e, tos teritorijos, kuri buvo pripažinta pagal tarptautinę teisę ir galiausiai pagalvoti apie tai, kad Ukraina dabar kariauja ir daug ES, e, Ukrainos vakarų partnerių, skaitant ES ir JAV, ir dauguma valstybių narių bando padėti Ukrainai. Mes turėtume prisiminti, kad Ukrainos vyriausybė ėmėsi tam tikrų priemonių. Mes dirbame su komisija išorės veiksmų tarnyba ir gauname informacijos, kad nepaprastai daug užsienio ekspertų, kurie buvo įdarbinti, yra įdarbinti uh, Ukrainos vyriausybės, kurie tikrina, ar teisingai naudojamos lėšos ir kad tie E, žmonės dirba centriniu vietos lygmeniu. Nepamirškime tų visų dalykų. Aš kalbu frakcijos vardu kaip šešienis pranešėjas, mes pritarsime pono Landsbergio pranešimui, visiškai e, pritarėme minčiai, kad nereikia teikti pakeitimų ir mes balsuosime už šį e, pasiūlymą, kadangi tai yra mūsų būdas pademonstruoti solidarumą su šalimi, kuri patiria karą, gyvena karo sąlygomis, bet tą karą sukėlė ne Ukraina. Ačiū. Euh, pour le groupe des Verts, euh, nous. Euh... Žaliųjų vardu galiu pasakyti, kad mes pritarėme pagreitintą procedūrą, nors mums tai e, tampa vis sunkiau. E, ką tik buvo paminėtos E, aplinkybės ir aišku, mes kaip ES privaloma, e, e, privalome išreikšti paramą Ukrainai, nes matome, kad iš tikrųjų vyksta karas ir tai verčia mus veikti greitai. Taip pat reikėtų mums ir pamastyti, parlamentui reikėtų mąstyti apie tai, koks būtų geriausias būdas padėti Ukrainai šioje situacijoje. Ir šiandieną mes neturime e, visų priemonių, kad galėtume suvokti, kaip ES galėtų padėti savo pagalbą Ukrainai. E, buvo minėta Ukrainos skolos e, problema ir tai yra rimtas dalykas. Mes turime kaiminystės politikos priemonių, bet nebūtinai jos buvo panaudotas geriausių būdų ir nenustatoma pakankamai daug sąlygų, kurios e, galėtų būti įdėktos. E, aišku, Ukrainos vyriausybė gyvena labai sunkiomis sąlygomis. Ir dėl to mano nuomonė yra labai sudėtinga. Mes suprantame, kad reikia, suprantame, kad reikia veikti greitai, būti solidariais, bet Taip pat reikia pripažinti, kad šiandieną mūsų naudojamos priemonės ir tai, kaip mes jas naudojame, e, turi padėti ukrainiečiams apsispręsti, žengiant suverenumo demokratinės tvarkos keliu. E, tomis e, karo sąlygomis, e, kurias e, primeta Rusija. Mes E, sieksime, kad būtų imtas veiksmų greitai, tačiau mums, e, kalbant atvirai, tampa vis sudėtingiau pritarti žingsniams, e, kurie neleidžia mums įsigilinti į turinį. Toliau ponas Šopradis. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Ukraina yra civilinio karo būklėje Ir todėl ES ir Junktinės Rusijos turi e, atkreipti dėmesį į šios šalies e, e, identitetą. Ukraina verčiama rinktis vakarų kelią ir mes taip išprovokavome pilietinį karą šalies rytuose. Yra tūkstančiai žuvusių, didžiulį daugumą yra civiliai ekonomika yra sužlugdyta didžiulio nuosmukio. 14 metais tas nuosmukis siekia 7 procentus, biudžeto deficitas e, siekia 12 procentų ir e, e, vyriausybė mano, kad jie gali užsukti tą kranelį vakarų šaliai, šalies rytams ir taip išsigelbėti. Ir šiuose, šiomis sąlygomis jūs siūlote duoti Ukrainai 1,8 milijardo eurų e, jos stabilumui, vystimusi, kaip ir Graikijai, e, šaliai, kuri pakliuvusi į geopolitinį chaosą. E, tai ne pinigai turėtų padėti Ukrainai, nes kariam šį šaliai duoti pinigų, tai yra E, pasirinkti didesnio kelio, karo e, kelią. Reikia laikytis Minsko sustarimo, reikia įtraukti visas šalis šios situacijos e, svarstymą ir kaip sakė panas Landsbergis, tai pinigai bus nestabilumui ir vystimusi panaudoti, o ginklų, pirki, ginklų pirkimui ir jie bus panaudoti bombarduoti jų pačių gyventojus. Taigi E, tie žmonės, kurie gina savo kaimus, savo vaikus, e, jie demonstruoja didesnį ryštą negu Ukrainos armija, kurią sudaro e, jaunuoliai ginantis netinkamą tikslą ir bombarduoja savo žmonės. Reikia kurti taiką ir pinigus skirtis ne ginklams pirkti, ne Kievo valdžios politikai paremti, kuri pati eina tiesiai į prarąją. Ačiū. Geschätzte Kollegen, ich möchte äh, nur für unsere. Mėly kolegos, savo frakcijos vadu noriu tik tai patikslinti, kad e, mes atsiribojame visiškai nuo ką tik kalbėjusio kolegos, tiek nuo kolegos Šolts teiginių. Aš manau, kad dėl daugumos e, problemų e, yra kalta kita šalis pažeidusi tarptautinį teisę, turiuomenyje problemų, kurie šiuo metu patiria Ukrainos gyventojai ir aš manau, kad e, kai čia girdime partijos, kurią finansuoja Rusijos bankai tokius teiginius, tai yra visiškai ne vietoje. suteiksiu žodį komisijai. Ponai, temprano žodis. Uh, well, the commission, uh... Komisija pritarė pranešėjo pozicijai mm greitai patvirtinti šį pasiūlymą be pakeitimų. Tam pritarė daugiausia dauguma šešėlių pranešėjų, kaip e, minėjau anksčiau. Makroekonominė ir finansinė situacija Ukrainoje yra kritiška ir šiame kontekste, kaip žinote, tarptautinė bendruomenė yra parengė finansinės paramos programą e, ir e, TVF patvirtino 18 milijardų paramą. Ši makrofinansinė parama yra visos bendros reakcijos dalis. Pastarosiamis savaitėmis e, situacija dar pablogėjo, nors pastarosiamis dienomis šiek tiek stabilizavosi. Tačiau e, perūkano normos yra smarkiai pakilusios ir pirmosios dalies paramos programos skirimas e, yra labai svarbu su, kartu su finansinės kontrolės priemonės gyvendinimu ir reikia greitai teikti šią paramą. Reaguojant į pono Šolco komentarus, noriu pasakyti, kad komisija atsižvelgia į tokius e, nuogastavimus ir norėtų patikinti parlamentą, kad e, sąlygos e, pagal šią programą yra tokios, kad parama teikiama labai atsargiai ir atsižvelgiant į socialinės pasakmes. Taip pat reikia atsižvelgti ir socialinės apsaugos sistemą, taip pat stiprinti viešųjų finansų valdymą, pavyzdžiui, užtikrinant išorės auditą, e, viešųjų pirkimų taisyklių laikomasi ir kova su korupcija. Labai ačiū, pana pirmininkė. Uh, Labai ačiū, toliau pranešėjas. Labai ačiū. Keletas komentarų apie tai, kas čia buvo pasakyta. Ponui Šolcui noriu pasakyti, aš suprantu jūsų argumentus, ne tik jūs turite tokius argumentus, kur tie pinigai turi būti skirti. Jeigu laikas būtų tinkamas, galėtume skirti daug laiko visam tam aptarti ir aš mielai dalyvaučiau tokioje diskusijoje, nes tai būtų prasminga ir logiška. Vienintelis dalykas yra tai, kad šalis kovoja dėl savo teritorinio intisumo, kai du ES lyderiai nuvyko į Minską, jie pasakė, kad tai yra galimybė, kad žmonės nustotų žūti, miestai nustotų degti. To mums reikia ir to mes tikimės. Jeigu panaudosime tą galimybę ir e, bus pradėtos realios reformos, girdėjau e, gerų žinių, kad pirmasis reformų paketas jau patrintas radoje ir gražinamas vyriausybė, kad jį pradėtų jo gyvendinimą. Taigi Jeigu šaliai pavyks subalansuoti savo situaciją, galėsime kalbėti apie tai, kaip ją toliau remti, ar skolinti daugiau pinigų, ar mažiau, daugiau kontroliuoti, ar mažiau kontroliuoti. Dabar mums reikia stabilios šalies, kur žmonės nežūtų kasdien. Tai svarbiausias klausimas. Vis dar girdime kad ES yra kalta dėl to, kas vyksta Ukrainoje ir turime sustabdyti savo veiksmus nėra ES karių Ukrainoje. ES neokupavo Krymo. ES ten ne, ne, nebuvo. Kita šalis tai padarė. Taigi, nustokime kaltinti mus. Mes juk ištesime pagalbos ranką ir turime tuo didžiuotis, o ne būti kaltinami. Dankeschön. Wir stimmen um 10 Uhr. Ačiū, balsuosime 10 valandą. Perkime prie devinto darbo tvarkės klausimo. Klausimas susijęs su reglamento dėl išskirtinių prekybos priemonių skirtų ES stabilizavimo ir asociavimo procese dalyvaujančioms arba susijusioms šalims, ypatingai Bosniai ir Hercegovinai jau vyko pranešimo projekto svarstymas, septyni pakeitimai buvo pateikti, keturis iš jų perėmėme iš užsienio reikalų komiteto nuomonės, dabar steiksiu žodį mūsų pranešėjai. Ačiū. Labas rytas, ačiū pirmininkui, ačiū kolegoms už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą, kurį aš pristačiau. Ypač noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, pirmiausiai kolegai Styrui, už e, labai kompetentingą bendradarbiavimą, pasirengimą bendradarbiauti. Pranešime vertinamas 2009 metų reglamento komisijos reglamento pakeitimo pasiūlymas, kuriame siūloma taikyti išskirtinės priekybos priemonės Bosnijoje ir Hercegovinai iš ES pusės. Komisija siūlo tam tikrą priemonių sąrašą pratesti šioms šalims iki 2020 metų. Aš noriu kreipti dėmesį į straipsnį, kuriame kalbama apie žmogaus teisės. Bosnija ir Hercegovina nuo 2016 siūloma sustabdyti, taikyti tų skirtinių priemonių, tas išskirtinės priemonės, e, kadangi Bosnija nepa, nepratėsi atitinkamos sutarties Europos Sąjunga galiojimo po to, kai į Europos Sąjungą įstojo Kroatija. Mano pranešime pripažįstama, kad šis galiojimo sustabdymas yra teisėtas, galiojimo sustabdymas, kuris siūlo komisija. Iš esmės Bosnija dėl to nepatirtų jokios žalos tradiciniai prekybiniai santykiai, kurie, kurios anksčiau Bosnija plėtojo ir palaikė su Kroatija, šiuo metu paprasčiausiai persikeltų į aukštesnį ES lygmenį, kadangi Kroatija prisijungė prie Europos Sąjungos. Ir Kroatija dėl to taip pat nepatirtų jokios ekonominės žalos, ypač turint omenyje. Tai yra svarbu Kroatijai, kadangi jie dėjo daug pastangų, kad atitiktų narystės kriterijus. Remiantis teisėtų komisijos pasiūlymų šiame pranešime bandome, bandoma tiksliau e, įvairi, per įvairius pakeitimus įtakoti Bosnijos prisijungimą prie Europos Sąjungos dėl Bosnijos strateginės geografinės padėties, šiaip dėl svarbumo istorinių aspektų. Manau, kad Europos Sąjunga turi imtis papildomų politinių priemonių tam, kad išlaikytume integracijos pagreitį Bosnijos ir Hercegovinos Europos Sąjungą. Be to, Mes šiuo pranešimu stengiamės prisidėti prie komisijos veiklos Bosnijoje, vyriausiai įgaliotinė užsienio politikai Mogherini lankėsi šioje šalyje ir taip pat pritarė mūsų pasikeitusiam požiūriu į Bosniją, jos kelyje į Europą. Pirmiausia, dabar Bosnijai siūloma pradėti nes nuo sudėtingiausių klausimų sprendimo, o nuo greičiausiai išsprendžiamų. Irgi e, atitinkamą pasiūlymą pritarė aukščiausi Bosnijos vadovai, parlamentas taip pat pritarė ir tokiu būdu buvo uždegta šviesa reformoms vykdyti ir parlamentas galėjo uždegti žalę šviesą asociacijos ir stabilizavimo susitarimui pasirašyti su Bosnija. Tai yra labai svarbu. Šiame dokumente Bosnija raginama atsižvelgti mūsų pageidavimus, pertvarkant savo prekybinius santykius. Pristatydama šios svarbiausius dalykus galiu dar truputėlį pakalbėti ir apie pakeitimus svarbiausius, kuriuos aptarėme su visomis frakcijomis. Mes e, laikomės pakankamai tviros pozicijos ir laikėmės, tačiau daug pastangų dėjome stengdamės ir savo poziciją pristatyti. Pirmiausiai, nemažai pakeitimų skirti politiniam procesui Bosnijoje vertinti ir jos pažangai kelyje į ES. Vairios frakcijos čia pateikė atitinkamus pakeitimus. Antrai pakeitimų grupiai būtų galima priskirti tos pakeitimus, kurie e, susiję su deleguotų teisės aktų naudojimu, vertinant ir nustatant atskirus parametrus nes e, jeigu nepasitelktume deleguotų teisės aktų, kai kuriuose srityse komisija įgautų per daug įgaliojimų, mes tuo tarpu norėtume, kad parlamentas galėtų procesą labiau kontroliuoti. Na ir dar vienas aspektas, e, apie kurį kalbama viename iš mano pakeitimų ir viename iš pono Štyro pakeitimų. Na, kalbama apie tai, kad Bosnija turėtų dėti daugiau pastangų tam, kad paspartintų integracijos procesą. Italijai taip pat jau buvo mano šalinė kartą pasakyta ir priminta, kad reikia atlikti savo namų darbus, tą patį turime pasakyti ir priminti Bosnijai. Tačiau iš Bosnijos turime reikalauti tik to, ką jį mums e, yra įsipareigojusi arba ką yra paukojusi, tiksliau, ką, ką buvo pasirengusi mums duoti e, per savo prekybinius santykius su Kroatija. Na ir taip pat yra pateiktas vienas pakeitimas dėl žmogaus teisų padėties, kuris buvo susilaukė labai griežtos kritikos. Tai buvo mano pakeitimas, aš jį atsijimu Manau, kad svarstant žmogaus teisų padėti, e, ten turėtų, aš remiuosi diskusiją, kuri vyko užsienio reikalų komitete, e, ten buvo siūloma pakeisti įvairias formuluotės, išbraukti kai kurios žodžius, tačiau galiausiai aš apsisprendžiau visiškai atsiimti šį pakeitimo pasiūlymą, nes man tapo aišku, kad e, mūsų pozicija teigiamai įvertinus žmogaus teisų padėtį, apsunkintų galimybę taikyti deleguotus teisės aktus kai kuriuose sritise. Ir e, tolesnės procedūros taip pat buvo nelabai aiškios arba būtų nelabai aiškios. Taigi galėčiau tik e, pakartoti, kad e, labai Dėl, gero, dėl labai gero bendradarbiavimo su šešėniais pranešėjais mes nusprendėme atsimti šį pakeitimą ir pasilikti prie pirminio komisijos pasiūlymo, taip pat žaliųjų pakeitimus norėčiau paminėti, su jais bendradarbiavimas taip pat vyko labai sklandžiai, tačiau šiuose pakeitimuose yra siūloma e, pasirinkti kitą kryptį, siūloma nesustabdyti atitinkamų priemonių taikymo. <clears throat> nepaisant to, kad kolega Büchneris labai svarių argumentų pateikė, tačiau vis tik tai nemanau, kad tokiai pozicijai turėtume pritarti. Plenarinėme posėdėje dėl šio pranešimo turėtų balsuojama balandžio mėnesį, tačiau manau, kad jau šiandien galėtume suteikti įgaliojimus dalyvauti trilogo darybose tam, kad e, kartu su komisija ir taryba galėtume dėti tolesnės pastangas siekdami teigiamo galutinio rezultato. Ačiū. Ponas Tyrų žodis. Thank you, Mr. Chairman. And... Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už visą sunkų darbą, rengiant pranešimą. Mes jau anksčiau kalbėjome e, šiuo klausimu, taigi nebenorėčiau kartotis, bet pasakysiu, kad Esu dėkingas savo kolegoms EPP frakcijoje, dirbantiems ne tik šiame komitete, bet ir užsienio reikalų komitete, kurie rengė nuomonę dėl ir padėkoti jiems už lankstumą pademonstruotą, ieškant sprendimų, kad susitartume dėl kompromisų ir sutelktume didelę daugumą pasiūlymų dėl reglamento. Manau, kad pasiūlymas yra subalansuotas subalansuotas, apima ES bendrąją strategiją pietričių Europai. Manau, kad e, siūlomos priemonės ir parama reformų procesams e, tose šalyse yra labai svarbu, ypač jau galvosime apie Bosniją Hercegoviną, pranešėjas kalba E, apie tai, kad Bosnė Hercegovina turėtų laikys, laikytis taisyklių. Ir vyriausioji įgaliotinė yra pabrėžusi, kad ne silpnesni standartai, mažiau griežti standartai netaikomi, bet reikia išreikšti taip pat paramą tai šaliai Europos sąjungo, e, sąjungos e, Apskritai kalbant, tai e, yra geras, subalansuotas pranešimas ir jam turėtų mm, didelę daugumą pritarti mūsų komitete, o paskui per plenarinę sesiją. Ačiū. AKR Aldė šešėlinių pranešėjų nėra. GUE pranešėjų nėra. Uh, Janik pakeičia poną Burnerį. Dėkoju pranešėjai. Dėkuoju, kad e, maloniai pristatė žaliųjų poziciją. Mes nepritarėme komisijos pasiūlymui, manome, kad jis yra neproporcingas, nesubalansuotas. ES požiūris e, šią, į šį regioną nėra subalansuotas, ne vienodai žiūrime, žiūrime į skirtingas šalis. Pasižiūrėkime į istorija, pavyzdžiui, Italijos e, istorija nesenų laikų yra netokia pat kaip Bosnijos ir Cegovinos. Matome, kad Bosnijos ir Cegovinos e, ekonomika yra nestabili ir dėl to mes neremime šito pasiūlymo. Dėkuoju, ponas Burelį. Jo nėra. Komisija žodis tuomet. Dėkuoju pirmininkė. Labas rytas, manau, kad galima kalbėti trumpai, nes jau visi argumentai išsakyti e, lapkritį ir vasario mėnesį per diskusijas. E, norėčiau padėkoti pranešėjui už labai kokybišką pranešimą, kaip ir pranešės mes manome, kad e, preferencijos vakarų Balkanams atskiros yra paskata, kuri galėtų paspartinti taip reikalingas politinės ir socialinės reformas vakarų Balkanuose, bet e, sustabdymas ar galimas e, sustabdymas e, priemonių taip pat yra svarbus veiksnys. Yra institucinio pobūdžio problemų. Pavyzdžiui, pasiūlyta pakeisti įgyvendinimo aktą. E, deleguotojų aktų, mes turėtume e, nuosekliai žiūrėti į autonominės preferencijas. Mes e, Ekvadorui, Moldovai ir Ukrainai esame tos tokių preferencijų suteikę ir turime taip pat veikti ir toliau. Autonomiškos priemonės gali būti išlaikytos e, ir matome, kad Bosnija yra ypatingas atvejis, yra pagrindo atnaujinti uh, E, dėrybas ir e, valstybė narė e, Kroatija bus vertinama kaip įprastai priekybos požiūrių. Dėkui dabar žodis pranešiai. Kolegai Žalių frakcijos noriu pasakyti, kad kai kalbėjau apie Italiją, E, minėjau, e, turėjau galvoje tai, kad mums taip pat reikia atlikti namų darbų, bet aš e, vis tik tai džiaugiuosi, kad mūsų nesena istorija skiriasi nuo Bosnijos naujųjų laikų istorijos. Šį darbo tvarkės klausimą baigėme nagrinėti, o 10 valandą pradėsime balsavimą. Siūlyčiau išgerti kavos ir vėl grįžti 10 valandą, kai pradėsime balsavimą. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, grįžtame prie darbo atvarkės dešimtojo klausimo. Prašom paruošti savo balsavimo korteles, kad galėtume balsuoti ir elektroniniu būdu. Taigi dešimtasis darbo tarkės klausimas, makrofinansinė parama Ukrainai. Okay. Yeah. Good. So, wir haben einen Kollegen, der hat. Vienas kolega neturi balsavimo kortelės. Turėsime atsižvelgti į jo balsą. Kažkas norėjo pasakyti dėl posėdžio tvarkos. Prašom. Yes, Mr. Chairman, just a very quick. Pone pirminkė, labai trumpai. Vakar vyko klausimai. Man atrodo, kad moderatorės pareiškimas dėl amerikiečių architektų buvo netinkamas pareiškimas, e, aš nenorėčiau, kad tai pasikartotų. E, įdomu, ar e, ši organizacija, kurią jie atstovavo, sponsoriavo šį renginį ar ne, norėčiau sužinoti. Ačiū. Noriu patikslinti, ji taip sakė, jį taip nesakė, ar tai, jis sakė, ar tai reiškia, ar aš turėčiau leisti amerikiečių architektų įstatyti mano namą. Jį uždavė tiesiog provokuojantį klausimą vienam iš, vienai iš prelegenčių. Aš tokiu būdu nesupratau jos žodžių, kaip jūs sakote. Tačiau, aišku, galima patikrinti protokolą, e, stenogramą, jeigu tai rūpė. Na, mes ją pakvietėme kaip moderatorę ir aš negaliu kritikuoti jos nuomonės. Jos pareiga buvo užduoti klausimus. Jeigu mums nepatinka jos darbas, kitą kartą galima pasirinkti kitą moderatorių. Tačiau mano nuomonė viskas e, praėjo gana gerai. Point 10. Punkt 10. Makrofinanzielle Unterstützung der Makrofinansinė parama Ukrainai. 43 pakeitimus turime, dėl kurių turėsime balsuoti. Juos dabar ir teiksiu balsavimui vieną po kito. Pirmasis ir antrasis identiški. Kas balsuoja už šios pakeitimus? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 27 pakeitimas, kas už, pirmininkas atsiprašo, 27 atkrinta, 28 taip pat, 29 ir 30 taip pat atkrinta. Balsam dėl 31 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 40 <clears throat> kas už kas prieš susilaiko atmesta. 41 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta atmesta, 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl visų kitų likusių pakeitimų balsuoti kartu. Ar niekas neprieštaraujate, tai, Helmutai? Tai yra vienuoliktasis, išskyrus, išskyrus vienuoliktai, devynioliktai pakeitimus. Ar visi sutinkate su tokiu pasiūlymu? Taigi pirmiausia balsuosime dėl pakeitimų nuo ketvirtojo iki dešimtojo. Kas balsuoja už šios pakeitimus nuo 4 iki 10, kas prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 11 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl pakeitimo nuo 12 iki 18 kas už šios pakeitimus, kas prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas, kas balsuoja už, kas prieš susilaiko atmesta. Dar turime trečiąjį pakeitimą. Pirmkas atsiprašo. Elektroniniu būdu surinksime galutinį balsavimą dėl komisijos pasiūlymo. Balsuoti pradedame. balsavote, balsuoti baigiame. 28 už, 7 prieš, ne vienas nesusilaikė. Dabar balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 30 už, 7 prieš. Labai ačiū. Taip, jūsų balsą mes priskaičiavome. 11 darbotvarkės klausimas. Dėl stabilizavimo ir asociavimo priemonių prekybos srityje, Bosniai ir Hercegovinai, septyni pakeitimai yra pateikti ir keturis gavome iš užsienio reikalų komiteto renktos nuomonės. Pirmiausiai teikiu balsavimo ketvirtąjį pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dabar užsienio komiteto ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis pranešėjo pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 14 pakeitimas atkrinta. Pereikime dabar prie pirmojo užsienio kalbų komiteto pakeitimo iš dviejų dalių. Kas balsuojate už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Antrasis afeto pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Kiti atkrinta. Dabar trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Trečiasis afeto pakeitimas atkrinta. Dabar balsuokime dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 32 už. Jau sakiau, kad 32 už. Pranešėjas balsuoti negali. Buvo komentaras. Balsuojame dabar dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 31 už 6 prieš. Pranešėjas siūlo po balsavimo dėl pakeitimų nukelti balsavimą galutinį plenarinėme posėdėje ir pradėti trilogo dėrybas. Tam kad būtų galima susitarti per pirmąjį svarstymą. Ir taip pat siūloma sudaryti darybų komisiją. Turime dabar balsuoti dėl šio pranešėjo pasiūlymo, kas balsuoja už tokią procedūrą, suteikiant darybinius įgaliojimus. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 32 plus 1, 33 už, 2 prieš. Tokiu būdu baigėme balsavimų valandą, kuri net netruko valandos. Labai ačiū. Ir dabar galime pereiti prie 12 darbo tvarkės klausimo, kurio tema yra strategiją dėl ponios ir ponai. Prašau, jeigu norite išeiti iš salės, darykite tą tyliai. Taigi, svarstysime intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir gynimo trečiosiuose šalise strategiją. Tai yra pranešimas dėl komisijos pateikto strategijos projekto. Suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Moska. Sì, grazie. Um, Ačiū pirmininkė. Kaip ir per pirmąjį keitimas nuomonėmis, komitetas nusprendė pateikti teisėkuros iniciatyvą ir pakomentuoti komisijos e, komunikatą paskelbtą 14 metų e, Liepos mėnesį dėl prekybos e, augimo ir intelektinės nusavybės. Turint galvoje pokyčius vykusius skaitmenėme pasaulyje ir kilančius įvairius iššūkius. iki šiol pasiūlytos priemonės nėra panaudojamos. Po apsikeitimo nuomonėmis parengėme pranešimo projektą ir trumpai norėčiau jį pristatyti ir pakalbėti apie šios strategijos stipriausias ir silpnasias pusės. Kaip sakiau, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apskritai ir po to pakalbėti apie tai, apie, pakalbėti apie pranešimą svarbiausius aspektus. Apskritai mes sutarėme, mes pritarėme pristatytai strategijai ir sakėme, jog malonu matyti, kad ne visas anksčiau nuveiktas darbas yra prarastas. Prisimename visi tą diskusiją apie aktą. Taigi šitas vakaras, e, darbas yra, buvo pratestas, e, atsižvelgiant į klaidas, e, dėl kurių ta iniciatyva buvo atmesta. Dėl naujosios strategijos tai yra keletas pozityvių dalykų, manome, kad strategija yra subalansuota. Pabrėžiamas po, po, po, poreikis atidžiai vertinti ryšius su trečiosiomis šalėsmis ir e, tą požiūrį suderinti su vidaus politika. Misure konkrete, che devono essere attuate, non è ancora chiaro. E nors ir išdėstytos konkrečios priemonės, tai yra neaišku, kaip tos priemonės bus e, dėgiamas. Taigi pradiniai žingsniai žengti steigiant pagalbos e, paramos e, taškus, e, taši ir taip toliau, gerinant standartus, numatant bausmes, jeigu nesilaikoma autorinių teisų, tačiau yra keletas trūkuma. Apskritai komisijos strategijos svarbiausi aspektai yra tai, kad nurodomas poreikis daugiau bendradarbiavimo dėl to, kad valstybės narės neratifikuoja tam tikrų taisyklių, siekti geresnių ryšių tarp e, komisijos valstybių narių ir bendrovių, nes čia yra tam tikras pasidalėjimas atsakomybė, saugant autorinės teisės. Trūkumai, kurie dar egzistuoja toje strategijoje. Tai yra svarbiausia nepakankamai diferencijuojami diferencijuojama fizinė ir intelektinė nuosavybė. Manau, kad tai nėra pakankamai atspindima ar pabrėžiama, e, kas yra svarbu veiksmingai strategijai. Ir dar viena silpnoji pusė yra e, nuorodos į priemonės, kurių reikia tose šalise, kurios e, netaip atidžiai tvarkosi su autorinėmis teisėmis. Kaip sakiau, mūsų pranešimas išdėsto šios dalykus e, ir keletą dar galbūt svarbių dalykų. Na, svarbiausias pranešimo tikslas yra apsa, išsaugoti tinkamą balansą tarp e, teisų savininkų ir vartotojų. Tokia būtų pranešimo pamatinė filosofija. Be to, bandėme pabrėžti poreikį numatyti ryšius tarp e, autorinių teisų apsaugos ir kitų politikos ryčių, e, turint galvoje tai, kad apie situaciją maisto produktų, vaistų, žaislų e, srityje kurios gali turėti įtakos piliečių sveikatai. E, turint galvoje, kad e, e, padirbinėjant produktus labai dažnai su tuo yra susijęs nusikaltėlių pasaulis, todėl mums reikia strategijos, kuri būtų susijusi ir su politikos priemonėmis skirtomis kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Nes iš prekybos patirtais produktais uždirbam daug pinigų. Taip pat mes įtarpėme keletą konkrečių punktų dėl to, kad e, reikia geriau apibriežti skirtumą tarp fizinių ir, ir skaitmeninių produktų ir kovoti su e, autorinių teisų pažeidimais, nes, nes visi. E, taip pat būtina, kad visi piliečiai būtų pakankamai informuojami, tai nes, kaip žinome, kova su produktų padirbinėjimu ir autorinių teisų saugojimu reikalauja daugiau veiksmų iš įvairiausių pusių. Reikia daugiau bendradarbiavimo tarp komisijos, ICAN organizacijos. Galbūt galvoti apie tai, kaip įtraukti kitas e, organizacijas, ne, nebūtinai vien tik tai iš verslo pasaulio bet ir e, kitus subjektus, pavyzdžiui, bankus, e, elektroninių mokėjimo organizacijas. Taip pat turime užtikrinti, kad e, numatytume aukštesnius standartus, kuomet darome su trečiosiamis šalimis ir reikia pabrėžti, kad kiekvieną kartą, kai komisija darasi dėl plačių prekybos sudarčių, reikia užtikrinti, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl autorinių teisų. Ne kaip koks nors priedas, bet e, kaip vienas esminių prekybos sustarimo aspektų. Ta pati galima pasakyti ir apie geografinės nuorodas. Ir paskutinis dalykas manome, kad Europos observatorija skirta autorinių teisų pažeidimams turėtų gauti tinkamus išteklius, kad galėtų tinkamai dirbti. Ir ji turėtų būti valdoma visiškai nepriklausomai. Tai tiek, jeigu turite pastabų ar klausimų, prašom jas pateikti. Ačiū, dabar steiksiu žodį pranešėjams, šešėliams, pirmiausiai, ponui Fyzui. Labai ačiū, gerbimas pirmininkės. E, pirmininkė, sveiki visi. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti pranešėją, atlikusią puikų darbą. Vakar vyko pirmasis šešėlinių pranešėjų posėdis ir manau, kad jis buvo gana produktyvus. Aš išsakiau savo nuomonę dėl pranešimo ir dėl poros kitų e, dalykų ir išsakiau, dėl kurių turime tam tikrų abejonių. E, pakartosiu, kad pranešimas yra labai geras ir kai kuriais aspektais labiau išbaigtas negu komisijos pasiūlymas. Taip pat nemanau, kad kiltų kokios rimtų problemų, bent jau mano frakcijai nebus jokių problemų paremant pranešimą. Uh, bet norėčiau paminėti tris dalykus, apie kuriuos vakar kalbėjome ir kurie e, labai svarbu, svarbus e, paminėti komitete. Dvyliktas pranešimo punktas. Pranešėja kalba apie lankstesnį trips e, susitarimo įgyvenimą. Aš turiu tam tikrų abejonių nes tai gali susilpninti tam tikrus dalykus ir tai nebūtinai atitiks tikslą sustiprinti nelesnės nusavybės teisės. Vakar e, e, pranešėjai mums sakė, kad tikrai e, nebuvo jos tokie ketinimai ir mes pateiksime pakeitimų, išaiškindami, kokie mūsų iš tikrųjų yra tikslai. Dvidešimtasis punktas. Jame sakoma, kad komisija savo strategiją turėtų įdėkti prievolę bankams automatiškai bausti už sukčiavimą internete. E, iš pradžių atrodo, kad pasižiūrėjus, e, iš, netrodo, kad galėtume padremti, galėti paremti tokį pasiūlymą. Reikia žinoti, kas yra tie pažeidėjai, nes kaip galima automatiškai įdėkti e, tokias sankcijas mums netrodo tai pakankamai išbaigta. Kitas m, mm, punktas, kuris kelia abejonių, yra 22. Reikia pasakyti, kad ne visos ES valstybės narės yra pasirašytus minimus susitarimus ir todėl, kadangi jos nėra. E, m, pasirašančios šalis e, negalima reikalauti, kad būtų e, rati, prašoma ratifikuoti sus, susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl GSP e, plus režimo. E, ir taip pat tos šalis trečiosios nėra e, taip pat išsivyšiusios kaip ES valstybės narės, taigi reikėtų šiek tiek niuansuoti reikalavimus prisijungiant prie bendrųjų preferencijų sistemos plus ir e, mes pateiksime pakeitimą dėl to, kad valstybės narės turėtų pasirašyti sutarimus taip pat e, dėl besivystančių šalių, kurios siekia prisijungti prie GSP, turėtų dirbti siekdamas priartėti prie tų sutarimų. Taip pat e, dėkoju dar kartą pranešėjai už puikų darbą ir pakartosiu, jog tikrai nematome kokiu nors rimtų problemų pritarti jos mintims. Labai ačiū. Ema. Kolegos, norėčiau padėkoti pranešiai už jos darbą. E, pranešė išdėstė savo požiūrį į paaiškinamą raštę. Vakar aš išsakiau mūsų poziciją. E, veiksmai kovant su intelektinės nuklaidės teisių pažeidimais nėra labai platus ir e, neturėjo didelio poveikio bendrai šiais ryčiai. Ir dabar noriu pasakyti, kad komisijos komunikatas ir pranešimo projektas, apie ką kalbame, siekia e, pusiausvės tarp teisų turėtojų interesų ir vartotojų. E, pranešime apie tai kalbama keliose vietose ir mes, e, kaip politikos sprendimų prieimėjai, turime siekti tos pusiausviros. Žinome, kiek kilo problemų dėl aktos ir mes turime dabar galvoti, ką daryti. Man būtų įdomu, ką pranešėja galvoje būtų galima pasiekti vertinant patirtį dėl aktos. Aš pirmia e, labiau būčiau uh, už tai, kad mes laikytumės CER e, standartų ir reikalavimų. E, H konstatuojamoji dalis mes turėtume galvoti ne tik apie ekonominės ir socialinės pasiekmes kuriems ir verslui, bet ir apie tai, kad reikia apsaugoti e, kūrybinį sektorių. Nes kitaip kūrybinis ciklas sustos ir vartotojai tiesiogiai nukentės, nes jie nebegalės naudotis įvairovę gaminių, e, kuriais pasižymė Europos kūrėjai. Taigi tie dalykai labai svarbus. Visiškai sutinku su pranešėja, mums reikia daugiau informacijos iš komisijos apie būtinus išteklius tam, kad pati, pasiektume norimų rezultatų gyvendindami, e, stiprindami intelektinės nusavybės teisų apsaugą dėl žmogiškųjų išteklių ir galbūt būsimų e, konkrečių pasiūlymų, kad Europa galėtų veiksmingai spręsti šią problemą e, ES valstybės narės turėtų e, sutelkčiau veikti. Ir manau, reikėtų pasižiūrėti į muitus ir rinkos priežiūrę. Galėtume veiksmingai sutelkti išteklius ir spręsti uždavinys, o ne dubliuoti e, veiklą tarpusavė, kaip kad ir kovojant su organizuotais nusikaltimais. Dėl dialogo su prioritetinėmis šalimis, regioniais blokais, manau, kad tai išliks ateityje taip pat aktualu. Uh, Ir labai svarbu, kokį požiūrį pritaikys komisija siekdama apsaugoti intelektinės nusavybės teisės ir e, užmėgsdama ryšius abiejose šalyse. E, tai, kaip viskas vykstose šalyse, bus nepaprastai svarbu ir mes turime apie tai galvoti. Aš e, pranešime išdėstą mintį remiu, kad komisija turėtų sustiprinti savo veiksmus bendraudama su trečiosiam šalimis siekiant, kad intelektinės nusavės teisų apsaugos sistemos būtų sutvirtintos ir taip pat teikti įvairią e, paramą skaitant e, mokymus e, intelektinės nusavės teisės trečiosios šalyse. Pirmiausiai ES valstybės narės turėtų uh, ratifikuoti pačios atinkamus e, susitarimus, kaip pat pavyzdžiui prekių ženklų e, sutartį mes negalime reikalauti iš kitų, e, reikalauti to, jeigu pačios valstybės narės nebus ratifikavusios svarbiausių dokumentų. Reikia dirbti su valstybėmis narėmis, kad tai būtų padaryta. Bet man kyla bejonių dėl 22 paragrafo, ponas Vysas apie tai taip pat kalbėjo, 27 e, taip pat dėl šalių e, siekiančių GSP plus režimo reikia nepamiršti ir kalbam ir apie pagarbą žmogaus teisės. Jeigu pasiūlymo pranešėjos laikysimės dėl GSP plus, tai vargu ar tai taps derama priemonė vystimosi politikos kontekste mes galbūt turėtume kalbėti E, kur švelniau čia, bet griežčiau kitose e, pranešimo dalyse dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos besivystančiose šalyse ir e, reikia pagalvoti, kaip galime išspręsti šią problemą. Toliau 36 pastraipa komisijoje raginama imtis tolesnių žingsnių, kad būtų geografinių nuorodų apsauga, būtų išplėsta ne žemės ūkio produktams dabar, iki galo nėra susitarta, dėl to parlamente vyks diskusijos po to, kai komisija paskelb žalę knygą. Ir aš nemanau, kad mes galėtume iš anksto dabar kalbėti apie rezultatus tų diskusijų. Reikėtų palaukti, kol komisija imsis kokiu nors žingsniu ir tik tai tada galvoti, ką ką daryti, bet su kolegomis kalbėsime apie tai toliau per atėjančias savaitės, nes daugiau ar mažiau sutarėme apie tai, ką reikia daryti, kad sustiprintume intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Tikiuosi, mes pasieksime bendrą poziciją ir turėsime tikrai labai tvirtą pranešimą. Dėkui, Helmutai. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš uh, pavaduoju Anmarį Miner ir aš šešėlę pranešėjai, paprašė manęs perduoti jums e, savo žinę, nes dalyvauja savivaldybių rinkimuose Niderlandas, todėl jos vardu kalbėsiu. Kolegė norėjo padėkoti pranešėjai už jos požiūrį ir už visą pranešimą. Ji nori paaiškinti, kad pasakyti, kad e, GUNGL E, pritarė ponios e, Moskos e, nuomoniai. Taip pat kolegė savo, kad reikia pasimokyti iš aktą sustarimo ir kurios ta patirtis rodo, kad Europos visuomenė nenori didžiojo brolio reguliuojamos valstybės. Taip pat reikia mes pritarėme pasiūlymų dėl viešų diskusijų ir apie tai, kad visuomenė turi gauti informaciją. Taip pat e, labai e, gera mintis e, leisti rinkoms jėgoms veikti, bet mums netinka pastabos 27 punkte, kur kalbama apie vaistus ir rinkos iškraipimą prioritetai e, šioje srityje turi būti visuomet aiškus, bet dabartinėje sistemoje neatsiranda naujų antibiotikų, nes farma, farmacijos bendrovės e, renkasi pelningiausius e, projektus ir tyrimus. Toliau ES stebėtinas centras intelektinės nusavybės teisų tvirtimo srityje, 31 e, punktas, bet egzistuoja Münchenė jau patentų biuras, e, galima sutelkti jėgas, bet nereikėtų perimti to centro funkcijų. Mes taip pat dėl laisvosios priekybos sutarimų gal skeptiškiau galvojame mm, negu kiti. Taip pat galiu pasakyti, kad Anmari negalvoja, kodėl komisija turėtų kištis į ginčių sprendimą. 43 punkte apie tai kalbama. Tai turėtų būti valstybių narių prievolės. Ir Anmari Minior taip pat akcentuoja, kad ji e, kodėl reikėtų kažkokių specialių pareigūnų, kurie užsimtų intelektinės e, nusavybės teisų priežiūrą, e, reikėtų paprasčiausiai teikti informaciją visuomeniai. E, dėl vaistų reikia užtikrinti, kad vaistai būtų pirmiausiai skirti visuomeniai, tai nėra rinkos dalykas, bet pirmiausia tai yra siejama su uh, E, piliečių interesais. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų galima plėtoti kūrybinį potencialą, e, e, kurti elektroninę infrastruktūrą. Ir tokiu būdu nauda galės naudotis visa visuomenė. Mes tikime labiau bendradarbiavimu, o ne federaliniu požiūriu. Janik. Ačiū. Ačiū. Pranešėjai už darbą tikrai tai labai sudėtinga tema. Mes turime galvoti apie kūrybinio sektoriaus inovacijų e, apsaugojimą dinamikos ir taip pat turime užtikrinti, kad ta apsauga netaptų kažkokia monopolinė veikla kuri aktuali tik tai tam tikriems veikėjams. Pranešime e, matome takoskirtį tarp fizinės aplinkos ir skaitmeninių dalykų. Tai yra šiandieną sektoriai, kurie nuolat vystosi, kinta. Ir patys veikėjai ne visuomet aiškiai suvokia tą aplinką Tai yra atsiverimas, dalymasis, teisingas atlygis. E, tai yra aktualiausia šiame sektorėje. Pranešime kalbama apie uh, interneto paslaugų teikėjų atsakomybę. E, jie uh, aktoje taip pat buvo labai svarbus ir iš dalies dėl to aktą žlugo. Uh, 19 straipsnėje pranešėjas sako, kad tiekėjai paslaugų, jų uh, svarba nėra pakankamai įvertinta, reikia apibriežti geriau atsakomybę. Man būtų įdomu, ką jinai turi galvoje, uh, išdėstama tokią formuluotę, mm, galvodama apie paslaugų teikėjų atsakomybę ir uh, interneto neutralumo klausimus. EFTD, I have no shadow, no. FDD šešėlinio pranešėjo nėra. Taigi daugiau norinčių kalbėti nėra ir todėl suteiksiu žodį komisijai. Ponas Pedro Velasko. Thank you very much. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešiai už atvirumą, labai skaidrų darbą rengiant šį pranešimą. Jie labai atvirai mūsų išklausė ir parengė šį detalų pradinį pasiūlymą vertinimą. Mes norime atsižvelgti į daug pranešimo projektų elementų, kurie skirti šiai strategijai ir e, taip pat ekonominis ir socialinių reikalų komitetas taip pat pozityviai vertina šią strategiją. E, mes norėtume, kad būtų propaguojamas e, subalansuotas požiūris į kartais prieštaraujančius interesus, tai kasdien rūpi ir komisijai, ir, kaip įsivaizduoju, Europos parlamentui. E, derintis suderinamumą tarp e, intelektinės nusavybės teisės apsaugos ir kitų ES politikos ryčių. E, džiaugiuosi parama mūsų darbai nustatant prioritetinės šalis, susitarimą, sutarimą, kad reikia didinti vartotojų informatumą ir kad svarbus vaidmuo tenka observatorijai, nors jos pajėgumai ir ištekliai e, renkti tyrimus ir informacinės kampanijas renkti kartu su valstybės narėmis, e, kurios dirba artimai su observatorija yra svarbus. Parama e, intelektinės nusavybės propagavimui besivystančiose šalise. Aišku, tam reikia pinigų, tačiau ne mūsų direktoratas turi tos pinigus, todėl turime šį darbą koordinuoti su kolegomis vystimos generalinio direktorate su Europos parlamento parama pripažįstama e, sudėtinga galimybės gauti vaistų e, problema, nes tai susiję ne tik su intelektinė nusavybė, daug diskusijų e, skiriame intelektinės nusavybės klausimams, tačiau ši problema yra kur kas sudėtingesnė. Taip pat pripažįstama kad svarbu suderinti ES teisės aktu, kad mūsų galima, būtų galima propaguoti mūsų standartus. Užsienyje negalima reikalauti daryti to, ko nedarome patys. Taip pat e, svarbu šį klausimą kelti ir daugia šalės e, e, darybose, pavyzdžiui, PPO ar pasaulio intelektinės susivės organizacijoje Taip pat svarbu, kokia svarba intelektinės nusveidės teisų mūsų prekybos sustarimuose. Tai yra komisijos e, požiūris e, darantis su įvairiomis šalimis Kanada, e, Koreja, Latino Amerika. Mes daug išteklių investuojame šioje srityje. Parama intelektinės nusveidės dialogams Galbūt kartais tai yra laikoma minkšta diplomatija, tačiau mes tai darome kartu su Europos interesuotomis organizacijomis, bandydami spręsti problemas trečiosios šalise tokiu būdu, e, kuris vyksta per dialogą, per konstruktyves diskusijas su vyriausybėmis trečiosiose prioritetinėse šalise ir bendravimas su regioniniais blokais. Mes susidomėję pasturėjome keletą pasiūlymų, kurie viršijo tai, ką mes nu, esame numatę strategijoje. Pavyzdžiui, ryšys tarp organizuoto nusikalstamumo ir nusaibės, intelektinės nusaibės teisės pažeidimų. Kol kas komisija turi ribotą vaidmenį šioje srityje, mes neturime e, įgaliojimų šioje srityje, taip pat vaid, į, į kan vaidmuo. Atsižvelgiame į pasiūlymą dėl pasiūlymą dėl e, ryšio dėl e, GPS Plus ir e, intelektinės nusavybės teisės teisų apsaugos. Čia yra įdomus pastebėjimas, tai yra klausimas sudėtingas, tačiau jeigu parlamentas pasiūlytų atidžiau panalizuoti šį klausimą, mes mielai tai padarytume, nors mes esame padirbėję šio aspektu Ir taip pat siūloma daugiau panaudoti PPO ginčių sprendimo mechanizmą. Tai nelengva padaryti, nes ginčių sprendimas PPO sistemoje yra skirtas tam, kaip trečiosios šalis savo įsipareigojimus perkelia į savo teisės aktus. Paprastai jos tai daro teisingai. Problemos dažniausiai kyla įgyvendinimo etape. Dėl išteklių mes darbuojamės ties gyvendinimo veiksmais ir darome kitą savaitę aš pirmininkausiu intelektinės nusavybės dialogui Turkijoje. Ir mes greitai pateiksime prioritetinių šalių sąrašą. Tai padarysime šių metų bėgyje ir mes dirbame vis daugiau su valstybės narėmis koordinuodami e, jų pastangas, dirbame su įvairiomis organizacijomis ir paskelbus strategiją mes jau surengėme susitikimą su suinteresuotomis šalimis dėl galimybės gauti vaistų problemos. Dirbame su universitinėmis organizacijomis. E, pagaliau yra čia pateikta e, pasiūlymų, kurie nėra tiesiogiai susijęs su prekyba juos galėtume perduoti savo kolegoms. Pavyzdžiui, darbas susijęs su tarpininkais, darbas susijęs su tarpusavę supratimo memorandumais su dėl interneto svetainė, kurios pardavinėja padirbtas prekes. E, šie dalykai susijęs su veiksmų planu, kurių e, paskelbė komisijos narys Barnyje, tuo metu rinkos e, direktoratas, kurį gyvendina augimo generalinis direktoratas. Iš mes galime perduoti joms šioje srityje pateiktus pasiūlymus. Kiti dalykai, kuriems reikėtų e, teisės aktų, tai nebūtų klausimas susijusius su e, strategija skirtų trečiosiam šalims. Kitos pastangos e, susijęs su vaistų kainomis ar tuo, kad nebūtų kuriamas vaistų monopolijos, tai yra daugiau klausimai susijęs su konkurencija, o ne su prekybos susijusia intelektinės nusavybės politika. Mes atsižvelgėme į parlamento norą išklausyti mūsų e, norus dėl, e, pavyzdžiui, išteklių, kai kurie aspektai yra gana nemenka našta. Noriu patikinti parlamento narius, kad vakarų samo nėra vienas iš mūsų prioritetų. Tačiau aišku, jeigu, jeigu turėtume intelektinės nusavybės pasiuntinius, kurie galėtų daugiau dėmesio skirti tokiems klaus, šiems klausimams, pavyzdžiui, e, Centrinėje, Centrinėje Azijoje arba Latino Amerikoje, tai galėtume pabandyti ieškoti kitų sprendimų, gal bandėme sukurti intelektinės nusavybės e, pasiuntinio postą Kinijoje. Mes ieškome e, sprendimų kartu su agentūromis, su observatorija, tačiau aišku, kyla problemų dėl išteklių. Taigi mes ir e, mielai norime tęsti šią diskusiją ir atsižvelgsime į parlamento pasiūlymus dėl mūsų strategijos, nes e, tai yra testinis darbas, nes strategija bus įgyveninama ateinančius penkerius metus, todėl bet kada galima pateikti naujų idėjų, naujų priemonių. Ačiū, ponė Pirminkė. No. Ačiū. Dabar pranešėjai žodis. Ačiū už visus e, komentarus. Pabandysiu atsakyti į kai kuriuos iš jų. Tačiau turėčiau pasakyti, kad jau parengiau kai kurios pakeitimus pagristus per savaitę gautais komentarais ir kai kurie dalykai tais pakeitimais yra patikslinami. Taigi pakomentuosiu 12 punktą, apie kurį kalbėjo EPP atstovai dėl lankstesnio trips e, taikymo. Aš pakeit, patikiau pakeitimą, nes e, mm, galbūt e, dabartinė formuluotė nėra visiškai aiški. Mintis yra rasti tinkamą būdą, kaip veiksmingai panaudoti esamas priemonės ir e, ypač tose šalise, kur reikia imtis veiksmų. Galbūt tai geriau būtų galima išdėstyti. Po to keli kolegos kalbėjo apie bankus, jų įtraukimą į šią sritį. Aš sakiau anksčiau kalbėdama, kad mes bandome e, identifikuoti tuos subjektus, e, apie kurios reikia galvoti, jeigu reikia imtis veiksmų dėl pažeidimų. Taigi mes bandome šį mechanizmą šiek tiek na, išskaidyti. Ir manau, kad reikia ieškoti naujoviškų būdų, kaip įtraukti įvairias pusės, kad galėtume reaguoti kaip galima greičiau. rimtis veiksmų, kai pastebimi pažeidimai. Toliau dar dėl GSP. Savo pasiūlyme e, nenorėjau apsunkinti situacijos toms šalims, kur jau yra egzistuojantis susitarimai. Ir kai kurį standartai ten gali būti aukštesni negu taikomi mūsų pačių rinkoje. Tačiau galbūt reikėtų tęsti komisijos pradėtą analizę ir išsiaiškinti, ką galime padaryti, kai turime reikalų su padirbtomis prekėmis, nes laikome autorinių teisų. Ir taip pat turime imtis veiksmų, kai tai turi įtakos mūsų piliečių sveikatai. Tai yra mūsų pareiga kai saugome aplinką, žmogaus teisės, darbo teisės, tai taip pat reikia identifikuoti padirbtas prekes, kurios turi e, neigiamą poveikį piliečių, e, mūsų piliečių ir trečių šalių žmonių e, gyvenimui. Taigi savo ryšiuose su trečios mišlėmis turime tai pabrėžti taip pat. Toliau geografinės nuorodos. Klausimas čia yra ne vien tik jų, bet ir autorinių teisų klausimas. E, mes surinkime vieną įdomią diskusiją apie tai ir apie vidaus standartus. Neturėtų būti jokių iš ankstinių nuostatų. Turėtume būti nuoseklus ir turime nepamiršti, kad e, šios dvi diskusijos yra susijusios, nereikėtų reikėtų jų atskirti, tai reikia pabrėžti taip pat. Toliau vaistai. Aš sutinku, kad vaistų tiekimą neturėtų reguliuoti vien tik tai rinka. Tačiau pranešime aš noriu pabrėžti, kad kai nustatomas sritis, e, kur uh, Tai reiškia skirtingos vaistų kainos, reikia užtikrinti, kad būtų garantuojama tam tikra apsauga, kad nebūtų mechanizmų iškreipiančių situaciją ar leidžiantis piknaudžiauti tam tikrą situaciją. In, eh, in paesi con prezzi, con un, con un prezzo diverso rispetto a quello che... Eh... Taip pasakyti. Reikia užtikrinti, kad vaistai nebūtų pardavinėjami skirtingą kainą nuo tos kainos, kuri ekonomikai, kad kaina nebūtų ekonomiškai nepagrista. Aišku, kriterijai turi būti ne vien tik tai ekonominiai. Reikia vengti piknaudžiavimo kainomis. Na ir Po to dėl observatorijos. Aš nereikalauju, kad būtų įsteigta nauja observatorija. Aš e, prašau, kad esama observatorija būtų panaudojama geriau ir ištekliai turime būtų panaudojami geriau. E, manau, kad komisija turi labiau koordinuoti jos darbą ir kad e, neperduotų tam tikros veiklos tiesiog valstybės narėms. Komisija turi imtis koordinavimo darbo. Kai kalbam apie muitus, sankcijas ir paramą trečiosiam šalims. Pradinėme variante aš apie tai nekalbėjau, tačiau dabar esame variantą aš pagrindiniu poreikį panaudoti dvišalius ir daugiašalius forumus šioje srityje ir noriu pabrėžti būtinybę išlaikyti sustarimuose straipsnį dėl intelektinės nusavybės apsaugos. Komisija šioje srityje darbuojasi, paaiškiai kalbama apie dvišalius sustarimus. Tik norėtume, kad daugia šaliai formai turėtų prioritetą. Toliau dėl interneto paslaugų teikėjų. Taip, tai yra jautrus klausimas, ko gero pats jautriausias. Per ankstesnę kadenciją panašus dokumentas buvo atmestas. Ne vien dėl tos priežasties, bet tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jis buvo atmestas. Ir manau, kad viena vertus tai yra mums reikia kaip galima labiau subalansuoto požiūrio Ir aš nekalbu apie tai, kad e, interneto paslaugų tiekėjai gautų daugiau atsakomybės. Tiesiog reikia panaudoti e, tarpusavio supratimo memorandumus, e, jau esamus, galbūt juos galima patobulinti. Tačiau aš prašau, kad būtų įtraukiami įvairūs sektoriai ir jiems būtų suteikta atsakomybė siekti tų pačių tikslų. jeigu yra nustatomi pažeidimai, jeigu blokuojamos tam tikros tinklavietės, tai tai turėtų reguliuoti Europos standartai. Aš nemanau, kad e, taip viršėjama teisė Europos standartų srityje. <clears throat> Ir tikiuosi, kad komisija galės atsižvelgti į mūsų pasiūlymus, rengdama strategijos patobulinimus. O kai, jeigu kalbėsime apie aktą, tai reikia įtraukti kaip galima daugiau piliečius, nes tokiu būdu galėsime pasiūlyti iniciatyvų, kurios būtų veiksmingos ir atitiktų ir piliečių interesus. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 23 dieną 17 valandą. Kovo 23 dieną 17 valandą. Kitas komiteto posėdis vyks mm, balandžio 13-14 dienomis, jame svarstysime pakeitimus, o balsuosime gegužės 7 dieną. Labai ačiū, dabar pereikime prie 13 darbo tvarkės klausimo. Dar komiteto nuomonė dėl Europos energetinio saugumo strategijos. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 26 dieną, 83 pakeitimai buvo pateikti. Suteiksiu žodį pranešėjui ponui Šolciui. Ačiū pirmininkė. Leiskite man pirmiausiai padėkoti visiems kolegoms šešėliniams pranešėjams, kitiems komiteto nariams už konstruktyvų ir tokį energingą bendradarbiavimą, rengiant mūsų nuomonę dėl įtre komitete rengiamo Algirdo Saudargo pranešimo. Mes jau susitrėme per pastarą, pastarą komiteto posėdį, kad ši tema yra labai plati, apriepianti labai daug ES ir valstybių narių bei trečiųjų šalių energetinės kasdienybės, energetinio saugumo. Tas komunikatas, e, dėl kurio yra pateiktas komisijų, e, patik, rengiamas pranešimas ir mūsų nuomonė jau buvo prieš metus paskelbtas ir tik po metų parlamentas apsispręs arba kitiems įspręsti dėl savo pozicijos. Per tą laiką buvo nemažai vizijų ir pasiūlymų paskelbta, e, kaip dėmesį į penkis svarbiausius e, energetikos aspektus, jos pristatė komisijos vicepirmininkas Šefčiovičius, <clears throat> taip pat besirengiant 15 metų gruožio mėnesį vyksiančiai Paryžio klimato kaitos konferencijoje ES rengia savo poziciją dėl bendarbiavimo energetikos srityje, taip pat dėl energetinių jungčių bei e, turėtų būti pateikta nauja vertinimo informacija dėl ES e, elektros energijos tinklų e, sistemos susijimo. Todėl šiomis atsižvelgiant į šios aplinkybės mūsų darbas nėra lengvas ir Aš pritariau dėl šios priežasties Europos liaudės partijos frakcijos pasiūlymui nukelti balsavimą į balandžio mėnesį, kad turėtume ar gautume dar šiek tiek laiko apsvarstyti tuos visus naujus papildomai atsiradusius per, tas, per tuos metus e, aspektus susijusius su energetikos sąjunga. Manau, kad e, tuos 83 pakeitimus svarstydami dar turėtume matyti galimybę žodinių pakeitimų teikti. Tiek būtų iš ankstinės informacijos, o šioje nuomonėje mes apriepiame visus klausimus susijusius energijos gamybą, tiekimu, taupimu ir kova su energetiniu skurdu. Daugelį pakeitimų būtent apie tai ir kalbama. Taip pat jau e, susitarėme su šešėjais pranešėjais dėl metodų, pagal kuriuos mes e, turėtume vertinti, sugrupuoti gautus pakeitimus tam, kad būtų galima apriepti visus minėtus aspektus ir atsižvelgti į visų komiteto narių pateiktus komentarus ir pasiūlymus, o tai reiškia, kad jau buvo parengti keli kompromisiniai pakeitimai, kuriuos dabar deriname su šešėliniais pranešėjais ir čia svarbiausios klausimus rytis yra susijusios su energijos gamyba, saugumu, ir atitinkamų nuostatų įtraukimu į tarptautinius prekybos susitarimus. Taip pat nemažoje dalyje pakeitimų kalbama apie energijos tiekimo įvairovės didinimą, ypač elektros energijos gamybos srityje, apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, siekiant sumažinti priklausomybę nuo vieno tiekėjo nemažai įdomių pasiūlymų yra pateikiama dėl energetinio derinio diversifikavimo, dėl energijos išteklių šaltinių ir e, tokiu būdu mes jau ruošiamės antrajam komisijos komunikatui, kuris turėtų 15 metais būti e, paskelbtas dėl e, ir kuriame taip pat turėtų būti kalbama apie energijos taupimą, kovą su klimato kaita. Taigi norime, kad energetinė dimensija atsispindėtų taip pat ir ES užsienio politikoje. Pabaigai noriu paminėti, kad buvo pasirinktas tinkamas bendras kompleksinis požiūris susijęs su energetiniu saugumu ir energijos e, tiekimu, neapsiribojant vieną pusiškai vien tik tai padėtimi ir situacija Europos Sąjunga, kad e, būtina, kad Europos Sąjunga įneštų, įneštų savo indėlį pasaulio mastu į energetinį stabilumą, į žmonių aprūpinimą būtinais energetiniais ištekliais, tai yra būtina užtikrinti ir ateityje galimybę apsirūpinti e, įperkamais energijos ištekliais, tai turėtų būti laikoma pamatinė žmogaus teisė. Noriu baigdamas padėkoti sekretariatui už visą suteiktą pagalbą ir noriu paskelbti jau dabar, kad savaitę pamėginsime surenkti susitikimas su šešėliais pranešėjais, dar vieną ir e, turint omenyje, kad laukia Velykų atostogos, tai laiko netiek jau daug ir turime, kad parengtume pakankamai gerą galutinį pasiūlymą. Ačiū, suteiksiu dabar ponas Jenfeldui nuo Europos liaudės partijos frakcijos šešėlio pranešėjų žodį. Ačiū pirmininkė. Jeigu atvirai, tai norėjau pasveikinti pranešėją. Nes e, jam buvo labai sudėtinga dirbti. 183 pakeitimai yra e, pateikti ir sudėtinga parengti rimtus kompromisus ir užtikrinti, kad turinys tikrai būtų priimtinas Problema e, buvo ta, kad mano vertinimu e, originalus nuomonės tekstas būtų nepriklausomas. Tačiau e, labai sudėtinga tvarkytis ir su tuo dideliu skaičiumi pakeitimų, kurie kartais ne visa, visiškai nesusijęs su tema ar dokumentu. Pasirodo keletas kolegų kalba apie energetikos politiką apskritai, klimato kaitos politiką apskritai. Ir jie uh, painioja šį dalyką su energetikos uh, saugumu, nes uh, kalbame ne apie pasaulį, ne apie kažką globalaus, ne apie globalią strategiją, bet apie Europos Sąjungą. Energi politikos ir klimato politika turi būti horizontalus e, dokumentas ar strategija. Tačiau politikos priemonės, e, strateginės priemonės turėtų būti labai e, specifiniai, siauresni dokumentai ir kalbėti tik tai apie tuos tikslus ar tokias kryptis, kurios yra tiesiogiai susijusios su energetiniu saugumu Europos Sąjungoje. Jeigu mes dabar pradėsime kalbėti apskritai apie klimato ir energetikos politiką, pradėsime kišti ideologinės mintis, galbūt tai yra teoriškai neblogai, bet tokiame konkrečiame dokumente, kuriame kalbama apie energetinio saugumo strategiją, e, bendrų dalykų rašymas nėra labai protingas dalykas, mano nuomonė. E, daugumą iš tų 80 vis tik tai pakeitimų, kurie pateikti, siūlo dalykus, kurie mažai kuo susijęs su energetiniu saugumu ES piliečiams. E, septynis kompromisus parengti iš tų visų daugybės pakeitimų buvo labai sėtinga užduotis, bet atrodo, kad e, pasisekė. Mes dabar bandome e, patobulinti e, kompromisus ir renksimės balsuoti dėl nuomonės. Aš konkrečiai norėčiau trumpai e, paminėti keletą konkrečių pasiūlymų, kadangi kai kurie kompromisai yra priimtini, tačiau kai kuriuos dar reikėtų paderinti. Pavyzdžiui, pirmasis kompromisas. Manau, kad reikėtų akcentuoti Europos saugumą, o tik paskui kalbėti apie klimato kaitos politiką, nes tai yra politika, kuri bus veiksminga tada, kai e, į tą dalyką žiūrėsime globaliai, o ne iš vietos perspektyvos. Taip pat reikėtų europinį aspektą energetinio saugumo stiprinti, o nekalbėti apie globalius iššūkius, nes jie visiškai neturi nieko bendro su energetiniu saugumu Europos Sąjungos e, valstybėse narėse 28. Taip pat e, siūlyčiau keisti formuluotę kai kuriuose pakeitimuose. Pavyzdžiui, kai kur sakoma, kad taupus energetikos išteklių vartojimas yra vienintelė priemonė, kuri leidžia užsitikrinti nepriklausomą. Tai yra viena iš priemonių tik tai. Antrasis pakeitimas - reikia akcentuoti energijos, energetikos išteklių svarbą konkurencingumui. Kalbame apie mūsų ūkį. Jeigu mūsų pramonė netaupiai naudos e, energetikos išteklius, tai pamirškime apie energetinį saugumą. Taip pat manau, kad reikėtų išbraukti konkrečias datas ir informaciją arba ta, rašyti visur nuosekliai tekste tuos dalykus, nes reikia išlaikyti teksto vientisumą kai kur pakeitimuose minimi statistiniai duomenys, o kitur tokių duomenų nėra ir dokumentas tampa nebenuoseklus. Trečiasis kompromisas. Manau, kad jeigu norime išskirti tiesioginės užsienio investicijas, e, e, reikia kalbėti apie perdavimo infrastruktūrą, ne bet kokią seną infrastruktūrą. E, kitaip nebus galima užsitikrinti tiesioginių užsienio investicijų. Kita vertus, nebebus tokios situacijos, kai tik nacionalinės e, bendrovės galėtų tuo užsiimti, tai būtų žingsnis atgal. Europos komisijos pagalba turėtų būti siejama su teisės aktų gyvendimu, ne e, taupimo priemonių gyvenimo. Tai yra svarbu, bet tai yra tik vieni, vienas elementas iš daugelio nereikėtų taip siaurai žiūrėti. Reikėtų išbraukti nuorodą į euro ir dolerio keitimo kursą. Aš suprantu, kokia minti, tačiau nemanau, kad reikėtų šiame dokumente minėti. Ketvirtasis kompromisas tinka, penktas taip pat. Šeštas. Manau, kad turėtume galvoti apie energetinio saugumo europietišką, europinę dimensiją, o ne globalius dalykus. Nekalbame apie pasaulinius siekius taupiau naudoti energiją. Mes kalbame apie Europos Sąjungą ir jeigu mes e, sugebėsime e, užsitikrinti tikslus Afrikoje ar Azijoje, tai nuo to energetinis saugumas ne pagerės, nesustiprės Europos Sąjungoje. Septintas kompromisas - energetikos e, saugojimas, naujosios technologijos. Taip mes turėtume remti naujas technologijas energetikos sektorėje. Taip pat e, žalia energetika, bet dėl energijos saugojimo, sandėliavimo, jeigu mes e, viską taip susiaurinsime, jeigu kalbėsime apie tokius smulkius dalykus, vargu ar toli nueisime. Galime, kal, negalime kalbėti apie energijos e, kaupimą ir paskui e, aiškinti, kokia energijos rūšis turi būti taip e, saugoma, kaupiama, nes ji yra kaupiama bet kokiu atveju. Manau, kad taip pat turėtume galvoti apie tarifų sumažimą bet kokiai naujai technologijai, ne tik konkrečiai kalbėti apie kažkokią atskirą. Reikia bendrai galvoti, kaip taupiau vartoti energiją ir užtikrinti didesnį saugumą. Tai bus geriau ir mums, ir kitoms šalims. Labai ačiū panu Šenfeldui, socialdemokratų vardu. Aš kaip šešienis pranešėjas kalbėsiu Pone Šenfeldai, iš tiesų manau, kad uh, energijos uh, gamyba trečiosiuose šalise yra glaudžiai susijusi su mūsų apsirūpinimo saugumu, nes uh, pasaulio paklausa energijos ištekliams didėja ir dėl to mes pateksime į kitokias konkuravimo aplinkybės, todėl reikia persiorientuoti į atsinaujinančias energijos šaltinius ir tai yra vienas iš būdų siekiant užsitikrinti, stabilizuoti mūsų energijos tiekimo saugumą, juolab, kad trečiosiose šalyse naudojamos taip pat energijos taupimo technologijos, atsinaujinantys energijos šaltiniai pradedami naudoti, iš to gauna uh, naudos taip pat ir Europos pramonė. Mes 40 procentų pasaulio rinkos, pasaulios rinkos dalies e, turime šioje srityje. Taigi, manau, kad e, reikėtų įtraukti ir šį lygmenį į rengiamą dokumentą, į kompromisinius pakeitimus. ta formuluotė, pagal kurias siūloma e, prekybos sustarimuose užtikrinti, kad gaminant energijos išteklius e, būtų užkertamas kelias e, nesažininkai konkurencijai ir dempingui. Tai yra labai svarbi nuostata, kuri yra susijusi ir su energijos išteklių suvartojimo mažinimu ir e, dėl atinkamos nuostatos įtraukimo galėtų kilti tam tikro bejonių dėl būtinybės mažinti energijos išteklių suvartojimą. Įvairiose e, svarstomose dvišaliuose prekybos susitarimuose šie aspektai yra aptarinėjami ir tiek e, kalbant apie energetikos politikos pasirinkamas kryptis, tiek apie energijos tiekimo struktūrų diversifikavimą, energijos suvartojimo efektyvumą bei e, tvarios energetikos gamybos užtikrinimą e, būtina dvišaliuose prekybos susitarimuose atitinkamus aspektus paminėti, taip pat nepamiršti ir energijos gamybos kokybės ir visais šiais aspektais užtikrinti, kad nekiltų grėsmė energijos tiekimo tvarumui būtų džiugu, jeigu šios aspektus taip pat galėtume įtraukti, nes būtent prekybos komitete mes ir svarstame prekybinius susitarimus. Dar vienas pastebėjimas apie energijos tiekimo susitarimus su trečiosiomis šalimis. Iš tiesų esame patekę į tokią padėtį, kai prieš kelis metus patvirtiname teisėkuros aktą, pagal kurį turėtų būti e, labiau derinami veiksmai ES lygių pasirašant sutartis tiekimo su trečiosiomis šalimis, tačiau ministrų taryba atsisakė pritarti tokiam pasiūlymui ir buvo susitarta tik tai dėl keitimus informaciją, tačiau nebuvo nuspręsta koordinuoti e, energijos tiekimo politiką santykiuose su trečiosiomis šalimis. Helmutas žino, kad jau ilgai mes šią temą svarstome ir prieš kelias savaitės komisija parengė naują teisės aktų paketą dėl e, energetikos, energijos sąjungos. <clears throat> Manau, kad pagristai, taip pat ten tame pakete numato yra ir atitinkamas peržiūros, atitinkama peržiūros nuostata. Aš tikiuosi, kad kitais metais komisija pateiks ir parengs atitinkamą peržiūros pasiūlymą. Manau, bendrai vertinant yra labai svarbu, kad svarstant energetinių sutarčių su trečiosiomis šalimis paketą būtina atlikti iš ankstinį poveikio įvertinimą, įvertinant poveikį tokių sustarimų su trečiosiomis šalimis vidaus rinkai ir visos ES apsirūpinimo energijos ištekliais saugumui. Taip pat manau, kad komisija rengdama pasiūlymus e, su trečiosiomis šalimis e, taip pat dalyvautų visame procese ir kad ta strategija būtų įgyvendinama koordinuotai, nepaisant to, Vis tiek turime galiausiai konstatuoti, kad e, tos sutartys yra pasirašomos vis tiek ir tokiu būdu yra daroma įtaka energijos tiekimo saugumui ir jeigu jau taip vyksta, tai Europos parlamentą privaloma apie tai informuoti. Būtina numatyti atitinkamą parlamento informavimo prievolę. Būtent e, šios tris aspektus norėčiau papildomai įtraukti į pranešimą, tačiau matau, kad e, rengiami kompromisiniai pakeitimai jau yra ir nukreipti šią linkme. EKR frakcijos vardu turėtų kalbėti Sara, tačiau Ema padarys tai už ją. Ačiū, pirinkė. Deja, mūsų šešėlinė pranešė negalėjo, ne, negalėjo atvykti, to paprašė pasakyti jo vardu. Jis pritarė pranešėjo pasiūlymams dėl kompromisinių pakeitimų, kurie yra geras pagrindas diskusijai taip pat džiaugiasi tuo, kad daugelis EKR pakeitimų yra įtraukti, tačiau reikia dar rasti galutinį kompromisą, kuris būtų priimtinas visoms frakcijoms. Kompromisai pakeitimai, tokia, tokios pastabos. Daugelis pakeitimų apima kalba apie vidus ES klausimus. Tai yra įtrė komiteto kompetencija. Tai reikia, kad prekybos komitetas laikytųsi savo įgaliojimų ir pateiktų signalus pagrindiniam komitetui, kas jo nuomonė yra svarbu energijos saugumo ir prekybos prasme. Yra problemų dėl e, tam tikrų CO2 emisijų korekcijų mechanizmo. Per praėjusią kadenciją komisija išreiškė nemažai mm, e, nuogastavimų dėl tokio mechanizmo kūrimo, kuris komplikuotų E, prekybos ryšius su partnerėmis. Taip pat svarbu, kad e, e, diskusijos dėl prekybos gynybos priemonių nebūtų pradėta iš naujo. Parlamentas jau yra pateikęs savo pasiūlymus ir jau nereikia iš naujo pradėti aptarnėti. Taip pat, kalbant apie kolektyvinius pirkimo susitarimus pasąjungos lygmenių, Valstybės narės turėtų e, apsispręsti, kaip jos perka energijos produktus, nors kai kuriems ta politika galbūt patraukli. Svarbiausia, kad Europos Sąjungos prekybos politika padėtų diversifikuoti energijos tiekimą ir mažinti pasikliovimą vieninteliais tiekėjais. Tai yra problema, kurią reikia spręsti. Taigi, mūsų pranešėjai norėtų padėkoti periniam pranešėjai ir e, e, džiaugiasi parengta, e, parengtų pranešimu. Ačiū, liberalų nėra. Ska Keller, žaliųjų vardu. Ačiū. Mūsų šelino pranešėjo, Koso Buchnerio vardu noriu padėkėti pranešėjai už gerą bendradarbiavimą. Kolegai iš APP noriu pabrėžti, kad manau, kad kova su klimato kaita ir šios planetos išsaugojimas kitoms kartoms nežinau, čia dogmatiškas požiūris, tai yra protingas požiūris, reikia nepamiršti, kad visi galima prie to prisidėti, spręsdami šią globalią problemą. Jeigu sakysime, kad tai palikti reikia pasaulėm lygmenių, tai mes niekada nieko nedarysime. Aš manau, kad klimato kaita yra susijusi su tvaras, tvarumu, aplinkosauginės klausimais ir tai turėtų būti ir energijos saugumo strategijos dalis, nes tai taip pat yra saugumas ateičiai. tik pažvelgime į Vanuatų, pamatysime, kokį poveikį tai turi ir saugumui žmonių. Mūsų šalinis pranešėjas pritarė pranešėjui dėl to, kad būtų e, atsižvelgiama į atsinaujančią energiją, vidaus energijos vartojimo mažinimą. Kai kurios formuluotės, kurias pasiūlėme savo pakeitimams, galėtų būti įtraukti į kompromisus. Pavyzdžiui, septintame kompromise, kur kalbama apie didesnį finansavimą energijos saugojimo technologijoms, galbūt galėtume įtraukti ir mūsų pakeitimą, kuris kalb apibūdina e, technologijos, technologijos saugančios energiją ir jas perdodančios. Mm, tai tinka šiai temai, turėtų, galima būtų įtraukti mūsų pakeitimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad diversifikavimas turi likti nuoseklus ir atitikti vidaus ES politiką. Ir neturėtume atverti e, durų e, skalūnų dujoms ar kitiems dalykams, kuriuos atmeta daugelis valstybių narių. Tikimės, kad mums pavyks ir šios dalykus įtraukti. Dėkoju dar kartą pranešėjai ir mūsų šiandienos pranešėjas atsiprašo, kad negalėjo atvykti į šį posėdį. Thanks a lot. Labai ačiū. Viktoras. Ačiū, Berntai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pana Šolcui už jo bendradavimą, pasirengimą bendradavimauti ir pas, išsakyti mūsų įsipareigojimus dėl to, kad e, kompresiniai pakeitimai atspindėtų ne tik įvairovę, bet ir tą žaidimą, kuri, tą, tą, tą rolę, kurį turi suvaidinti Tarptautinės prekybos komitetas. Nes būtent čia per tarptautinės sustarimus įdėgiama mūsų politika susijusi su energija ir energijos tiekimo saugumu, todėl labai svarbu užtikrinti, kad e, naujas požiūris ir tarptautinės prekybos e, sustarimus pasireiškia. Taip pat fundamentaliai svarbu, kad reikia suprasti, kad kalbame apie dvi energijos tiekimo saugumo dimensijas. Tai yra tiekimo saugumas, kuris e, šiandien e, kelia daug klausimų dėl krizės Ukrainoje, dėl krizės tarp Ukrainos ir Rusijos. Ir antra, energijos poveikis kiekvienos valstybės narės saugumui, nes kaip niekada anksčiau Energetika, tarp energetikos ir saugumo galima dėti lygybės ženklą, turint galvoje įvykius pasaulyje. Taip pat svarbu matyti, kad energija globaliame kontekste turi poveikio tarptautiniams e, santykiams. Pavyzdžiui, krizė tarp Rusijos ir Ukrainos, bet lygiai taip pat Rusijos ir Kinijos E, sutarimas dėl energijos tiekimo 400 milijardų. Čia tik tai skaičiai, tačiau neseniai skaičiau, kad Kinija gali tapti 50 naftos verslovių Rusijos savininke. Jeigu taip, tai gali kilti problemų ir dėl dujų tiekimo iš Rusijos. Taip pat svarbu išmatuoti ir skalūno dujų ir naftos tiekimo iš e, JAV klausimą. Viena iš priežasčių, dėl ko naftos kaina taip smarkiai nukrito, dėl to, kad e, skalūno dujos ir nafta padarė įtaką pasauliniai rinkai. Dar vienas dalykas, kurį svarbu pabrėžti, tai yra poreikį artimai ir sistemingai koordinuoti e, tarptautinės prekybos politiką ir susitarimus su užsienio politika ir saugumo politika. Tai atitinka mūsų įsipareigojimus, bent jau mūsų frakcijos įsipareigojimus. Taip pat ir tuos įsipareigojimus, kuriuos išgirdome iš komisijos narių per klausimus. Trečia, svarbu užtikrinti, kad mūsų tokie dalykai kaip e, tiekimo saugumas, alternatyvus e, maršrutai ir šaltiniai pasireikštų praktikoje per mūsų prekybos sustarimus. Užtikrinant, kad tie alternatyvus maršrutai ir šaltiniai tinkami būtų panaudojami, siekiant sumažinti priklausomybę nuo vieno tiekėjo. Tai yra pats e, problem, pati problemos esmė. Juk taip pat tuo pat metu svarbu užtikrinti, kad mūsų tarptautinės prekybos sustarimai įtrauktų energijos skyrių. Kaip pavyzdžiui, mes kalbame apie transatlantinės partnerystės sustarimą, kur norime įtraukti energijos skyrių, kad būtų uh, užtikrintas uh, prekybos sustarimų nuspėjamumas energijos rytyje. Ir baigdamas noriu paminėti darybas tarp ES ir trečiųjų šalių. <coughs> Labai gražu paminėti valstybių narių vaidmenį, taip pat minėti galimybę, e, kad toks savanoriškas e, klubas dėrėtųsi su Gazpromu. Žodžiai, žodžiais gal gražu, tačiau įsivaizduojate, kad valstybė narė, kuris susiduria su rimtomis problemomis, besidėrėdama su e, stipriu trečiuoju partneriu, ką nors, ar jos ką nors gali laimėti, visose darybose laimėti ką nors apskritai Europos Sąjungoje. Todėl aš džiaugiuosi Šefčiaučiaus įsipareigojimu e, galimybės, užtikrinti galimybės dėrėtis ES vardu. Tai mes galime padaryti įtaką energetikos politikai pasaulyje daug geriau negu pavieniui dėrėdamės su trečiais partneriais. Dar kartą noriu padėkoti panui Šalcui ir noriu pareikšti savo pasirengimą dirbti toliau ir įstikinimą, kad mano keli e, pakeitimai bus integruoti į kompromisinius pakeitimus. Ir galų galia inta indėlis į naujos eros energetikos politiką atitiks e, šios dienos ir rydienos lūkesčius. Ačiū. Labai ačiū, suteiksiu žodį komisijai, ponui Emūrui. Dėkoju. Ačiū pranešėjai už puikų darbą ir už labai kokybiškas diskusijas, e, galvojant pirmiausia apie tarptautinės prekybos aspektą. Norėčiau akcentuoti, kaip svarbu kalbėti apie išorės e, dimenciją energetikos sąjungos kontekste. Žinote apie penkis e, aspektus svarbiausius, skaitant energetinį saugumą ir energetikos e, tiekimo saugumą. Tartautinė prekyba taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą. Dabar dėl detalių energetikos sąjungos kontekste ir žvelgiant į išorės dimenciją. Tikriausiai žinote, kad e, minimos geografinės tam tikros teritorijos siekiama stiprinti energetinę partnerystę su svarbiausiamis partnerėmis, e, kaip kad JAV, Kanada ir Australija. E, prekyba vaidins labai svarbu vaidmenį ypač plėtojant e, išsame suskistintų gamtinių dujų e, naudojimo strategiją, e, tai taip darybos, eksporto pribojimai ES, tie dalykai yra labai svarbus ir spręstini. Reikia taip pat plėtoti strateginės partnerystės su esminėmis šalimis, tokiamis kaip Turkija, Alžyras, Azerbaidžianas, Turkmenistanas, bet nepamirštant Afrikos šalių prekybos aspektas e, strateginės e, partnerystės energetikos srityje bus labai svarbios. Dar norėčiau paminėti e, porą kitų geografinių teritorijų. Mes norėtume išnaudoti viduržėmio jūros šalių potencialą plėtoti suskistintų dujų e, gavybą ir taip pat gaminti energi elektros energiją, atsinaujinančių šaltinių energiją ir uh, užsitikrinti jungtis su Kaspijos regionu, nes ten yra didžiuliai naftos ir dujų ištekliai. E, geografinės zonos yra labai svarbios ir prekybos santykiai bus nepaprastai svarbus siekiant e, sujungti ES tais regionais tiek turinio prasme energetikos e, skyrius prekybos e, sustarimuose bus numatytas, taip pat ir forma susitarimų svarbi ir konkrečios nuostatos tarp vyriausybiniuose susitarimuose, pavyzdžiui, paskirties nuostata, kuri neleis dujas info, dujoms E, importuojamos į Europos Sąjungą siūsti e, toliau. Ir prieš keletą metų buvo e, priimtas atitinkamas sprendimas. Baigdamas noriu pasakyti, kad komisija yra pasirengusi informuoti parlamentą ir dėkuoju jūsų komitetui, taip pat parlamentui apskritai dėl tvirtos nuomonės energetinio saugumo srityje ir e, energetinis saugumas yra labai stiprus, esminis elementas energetikos sąjungoje reikia sinchronizuoti mūsų veiksmus su ES kūrimu ir galvant apie e, tarptautinį aspektą dar. Helmutai. Nenoriu kalbėti per ilgai, noriu nuoširdžiai padėkoti už visas pastabas, pasiūlymus, išgirstus iš šešėlinių pranešėjų, kitų kolegų ir komisijos atstovų lūpų. Ir e, dėkoju už e, paramą komiteto narių Toliau rengiančią pranešimą galbūt dar kelis aspektus noriu išskirti. Diskusijų eigoje buvo paminėta, kad energetinis saugumas nėra vien tik tai 28 valstybių narių vidaus problema. Jis e, turi ir e, globalaus poveikio, daro globalų poveikį, tai kas ką kalbėjo, manau, yra labai svarbu būtina pastelgti atitinkamą logiką ir galvoti, kaip pasaulio mastu užtikrinti E, apsirūpinimą energijos ištekliais, išvengti energetinio skurdo, o tai reiškia, kad turime galvoti, kaip kartu su trečiosiamis šalimis e, reikėtų bendradarbiauti, siekiant užtikrinti bendrą energijos išteklių tiekimą ir energetinį saugumą. Manau, kad e, į šios aspektus taip pat turėtume atkreipti pakankamą pakankamai dėmesio, nekalbėti vien tik tai apie savo pačių apsirūpinimą energijos ištekliais. Kaip pavyzdį noriu pateikti štai ką. Energijos gamybos, energijos srities aspekt, ekspertai teigia, kad po naftos prasidės ličio era, nes lytis ir jo derinys su uh, anglimi užtikrina e, galimybę kaupti, akumuliuoti elektros energiją, o kur yra daugiausiai lyčio atsargų pasaulyje. Bolivijoje pakankamai aukštai, didelėme aukštyje. Taigi klausimas yra, kaip mes jau šiandien turėtume elgtis galvodami apie naujus energijos išteklius, apie jų gavybą, apie bendradarbiavimą, juos naudojant. Taigi yra labai svarbus šis klausimas jau dabar. Manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų susijusius apsirūpinimu energijos ištekliais saugumu yra būtinybė taupyti energiją ir turėtume didžiąją dalį išteklių skirtų moksliniams tyrimams ir pastangų bendradarbiavimams su trečiosiomis šalimis būtent šiam tikslui skirti. Taigi, teikdami atitinkamus pasiūlymus pakeitimų, mes ir pamėginsime atkreipti dėmesį į šios aspektus, stengsime parengti pakankamai išmintingą ir priimtiną komiteto nuomonę, kurią skaitant aiškiai bus matoma, kaip įsivaizduojame energetinį saugumą ir kaip turėtų veikti energetinė sąjunga. Kolega Bostinaru patikė labai svarbių minčių apie tai, kad jeigu mes būtume laiku pagalvoję apie tai, kaip e, reikėtų modernizuoti energijos išteklių gamybą Rusijoje, tai galbūt dabar būtume išvengę šių problemų bendrabiavimo energetikos srityje. Norėjau tik kitai atkreipti dėmesį ir žinoma, dėl šių priežasčių aš pasisakau už tai, kad um, pasirašant prekybos sustarimus su kitomis trečiosiomis šalimis būtų įtrauktas ir tinkamas skyrius dėl energetikos, kuriame būtų pabrėžiama būtinybė ištikrinti tvarumą. Kovos energetinius kurdų energijos išteklių tiekimo stabilumą ir Tuo principu turėtume vadovaudomėsi, bendravaudami su Afrikos, Amerikos kontinento valstybėmis, su Azijos šalimis. Taigi turime tuos skirtingus interesus sugebėti suvienyti į bendrą interesą pasirašydami tarptautinius prekybos susitarimus. Ir čia vėl manau, kad reikia rengiantis Paryžiaus klimato kaitos konferencijai taip pat tematizuoti energetikos klausimus. Aš atsižvelgsiu į visus naujus pasiūlymus susijusius su iki šiol parengtais kompromisiniais pakeitimais ir tikiuosi teigiamo tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, balsuosime balandžio 14 dieną, dabar 14 darbo tvarkis klausimas, teisės aktas dėl e, konfliktų zonose išgaunamų naudingų išteklių ir reglamentavimo. Pranešėjas yra ponas Vinkleris, e, jo pranešimui buvo dabar pateikti iki šiol 576 pakeitimai, dėl kurių turėtume balsuoti kitą mėnesį. Taigi dabar turėtume šiek tiek labiau įsigilinti į aplinkybės nuomonės, teikiantis komitetai jau balsavo, dėvė komitete buvo patvirtinta nuomonė su 50 pakeitimu, pakankamai vieningai buvo jai pritarta, tuo tarpu užsienio komitete nepavyko patvirtinti bendros nuomonės, nes Balsuojant e, balsai pasiskirsti po lygiai. 12 už 12 prieš, 43 e, susilaikė tokiu būdu. Nuomonė nebuvo patvirtinta, taigi sulauksite mažiau pakeitimų, e, turėsite atsižvelgti tik į dėvę komiteto pakeitimus, žodžiu, teikiu ponai Vinkleriui. Ačiū pirmininkė, Iš tiesų, manau, kad e, jeigu Afetas būtų parengęs savo nuomonę, tai e, būtų reiškia mums papildomai 50 pakeitimų. Jūs labai tinkamai nušvietėte situaciją. Norėčiau padėkoti pirmiausiai šešėliams pranešėjams, politinių frakcijų, darbuotojams, kurie buvo įsitraukę į šio pranešimo rengimą. Noriu taip pat padėkoti viešai ir už puikų bendrabiavimą su komisija, su kurios atstovais kelis kartus diskutavome, buvome susitikę ir e, žinoma e, sekretariatą mūsų komiteto taip pat e, nuoširdžiai noriu padėkoti už nuveiktą didelį darbą. Mes <clears throat> siekiame konsensuso tarp politinių frakcijų tam, kad galėtume e, susidaroti su dideliu kiekiu pakeitimų ir neprarasti iš akių, nepamesti iš akių galutinio, tik e, kurios siekiama komisijos e, reglamentu. Manau, kad dar kartą tik pabrėšiu tą aplinkybę, kad reglamentas, kurį svarstome, yra bendrosios e, integruotos ES strategijos sudėdamoji dalis. Ta strategija sudaro trys ramščiai. Vienas iš ramščių yra prekybos reglamentas, pagal kurį yra nustatoma tiekimo grandinė e, sertifikatų išdavimo e, sistema kuri taikoma tiems e, mineralams, e, kurie yra išvardyjami reglamento apriektyje. Antrasis e, ramstis yra apibrėžiamas komisijos bendrajame komunikate, kurį taip pat rengiant prisidėjo taryba ir vyriausiai įgaliotinė. Ten yra numatomas papildomas priemonės teikti paramą S kompanijoms, siekiant tą sertifikavimo sistemą sukurti ir trečiasis ramstis ir papildomos priemonės, kurios turėtų būti dėgiamos e, politinio, ekonominio ir vystomo bendarbiavimo srityje, padedant e, konfliktų, zonos, konfliktų zonų valstybėms. Manau, kad būtina siekiant veiksmingumo šio dokumento įtraukti keletą papildomų sąlygų ir priemonių. Pirmoji, pirmiausiai reikia atsižvelgti į iki šiol sukauptą patirtį ir e, įtraukti jau dabar veikiančius mechanizmus ir iniciatyvas. Manau, kad būtina užtikrinti tikrąjį bendradarbiavimą, įtraukiant į visus suinteresuotus subjektus, kurie galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį, bandant pakeisti padėtį tose konfliktų zonose ir būtent to mes labiausiai siekime, netgi kalbėdami apie Kongo demokratinę respubliką arba kitas šalis, kuriuose vyksta, vyksta konfliktai ir kyla didelis grėsmės. Taip pat manau, kad priekybos reglamentas turėtų būti proporcingas, siekiant neprimesti vienašališkai tam tikrų prievolių, būtina vadovautis išmintingos teisėkuros, atsargios teisėkuros principais, ypač atsižvelgiant į potencialiai šią veikloje galėsinčių dalyvauti mažų vidutinių įmonių naudą, o mes turime nuolat e, skirti dėmesį smulkiam verslui, kuris yra mūsų ekonomikos sustuburas. Taip pat būtina įtraukti ir peržiūros straipsnį, pagal kurį būtų galima įvertinti po tam tikro laiko reglamento poveikį konflikto zonoms ir taip pat ES įmonėms peržiūra turėtų suteikti galimybę EBPO gairę šiek tiek pakoreguoti bei e, nustatyti reglamento e, veiksmingumą. E, tai visiems šiems įvertinimams prireiks laiko. Taip pat manau, kad turėtume nepamiršti, jog priekybos reglamente reikėtų vengti skatinimo nedalyvauti procesuose, kurie vyksta konfliktų zonose ir e, tokiu būdu nesukelti neigiamo poveikio. Tokiu būdu reikia siekti kurti bendrai sėkmingai veikiančią sistemą. Būtina užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą. Dot e, Frank akto nu, ir, ir kitų teisės aktų. Ypač turėtume aps, apibrėžti labai aiškiai tos šaltinius, iš kurių mes rinksime ir gauname informaciją. Dar kolegų dėmesį noriu pristatyti aplinkybę ir informaciją, kad vakar INTA komitete, taip pat DEVE ir AFET komitetuose buvo gauti laiškai adresuoti jų pirmininkams, kuriuos pasirašė vyriausiai galiotinė Federika Mogherini, komisijos vicepirmininkė Cecilija Malstrom, kuri yra atsakinga už prekybą ir ponomimingas už tartautinį bendravimą ir vystimasi. Šis laiškas arba laiškai susijęs su labai svarbia informacija dėl papildomų priemonių, kurių ketina imtis Europos komisija. Jame teigiama, kad e, teisės aktai taikomi konfliktų zonų mineralams gali atnešti apčiopimų rezultatų, tik tai sent jų įgyvendinimą su valdymo administracinių gebėjimų pagerinimą, todėl komisija ketina skirti 20 milijonų iki 20 metų siekiant gerinti viešą administravimą ir valdymo struktūras stiprinti konfliktų mineralų zonose. Tai maždaug penkis kartus padidintų dabartinę ES teikiamą paramą šioje srityje. Lėšos bus skiriamos remti atitinkamų šalių vyriausybės, regioninės valdžios struktūras tam, kad EBPO atitinkamos gairės būtų perkeliamos į nacionalinę teisę ir nacionalinės sistemas, parama taip pat numatyta plėtinės visuomenės organizacijoms ir ne, su valdžios struktūromis nesusijusiems uh, veikėjams, pavyzdžiui, advokatams. Taip pat e, toliau e, nespecifikuojama, tačiau rašto autoriai mano, kad yra labai svarbu, kad e, reformas vykdančiose šalise būtų tokios struktūros steigiamos ir stiprinamos, ne tik Azijos valstybės tai turėtų būti. Manau, kad laiško kopiją jūs jau esate matę, taigi tiek norėčiau išsakyti savo komentarų ir dabar esu pasirengęs išklausyti kolegų minčių. Marijai dabar žodis. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju, ponė. E, Vinklė, jūsų darbas tikrai yra sudėtingas ir aš manau, kad jūs e, su visa e, turima energija dirbate Ir aš kaip šešėlinė panšė galiu pasakyti, kad e, dirbame konstruktyviai. Reikėtų, mano nuomonė, vadovautis logika, kuri, e, kuria su, supaprastinė galvojama, kad savanoriški veiksmai yra veiksmingi, o privalomi yra galbūt idealistiški labiau ir vargu ar jie užtikrintų rezultatus. Aš e, Manau, kad tie e, argumentai demonstruoja visiškai priešingus dalykus e, - savanoriškas ir privalomas. Mes pranešėjai ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai turime apie tai e, pagalvoti. Aš taip pat džiaugiuosi atitinkamų komisijos narių ir ponios Mogherini laišku. E, tai rodo, kad reikia kalbėti iš esmės apie išteklių e, išgavimą, apsirūpinimą jais ir kalbėti žvelgiant įvairius aspektus, pavyzdžiui, į vietos valdysenos dalykus, galvoti apie išteklius, kaip e, juos skirti vietos valdysenos lygmeniui. Reikia atitinkamas priemonės paremti, dėl to komisijos veiksmai yra labai svarbus. Taip pat laiške e, kalbama apie tai, kaip užtikrinti mūsų veiksmų poveikį pasaulio lygmenių, ne tik e, vietoje. Ir taip pat reikia galvoti apie tą privalomą ar savanorišką principų gyvendinimą. E, vystimosi komitetas yra parengęs nuomonė, vyko daug diskusijų, e, taip pat reikia tikėtis, kad bus pasiekti kompromisai, o mes, Tarptautinės priekybos komitetas, galėtume e, pasiremti visų darbų, kompromisais ir nepamirškime, kad mūsų tikslas yra pakeisti e, požiūrį į tai, kaip yra maitinami e, konfliktai tam tikri. E, kaip jie yra finansuojami, mes turime mm, siekti tinkamų priemonių savo ekonominėmis priemonėmis ir spręsti klausimą apsirūpinimo ištekliais e, konfliktų e, šalyse. E, mes kartais veikime kaip o idealistai, bet man regis, kad tas uh, E PBO e, numatytas due diligence mechanizmas e, numato tam tikrus ramščius įmonėms, kurios kontroliuoja rinką, tai yra didžiosios pirkėjos. Reikia galvoti, kaip turėti įtaką toms didelėms įmonėms, kad e, sukurtume domino efektą visoje grandijoje. Ne dėkti privalomo, ne, ne privalomai taikyti EPBO E, principų visoje grandinėje būtų neproduktyvu. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime į pirmą grandinę, jeigu išliks savanoriškos, e, savanoriškas priemonių taikymas toje pirmoje grandinėje, kaip atsiūlo komisija, vargu ar atsiras teigiamas poveikis. Dėl to reikėtų kalbėti apie privalomas tai-, taisyklės ir e, taikomas tas taisyklės didiesiems pirkėjams. Taip pat, jeigu nebus numatoma priebolių e, visai gamybos grandiniai, nepasieksime rezultatų. Trečias dalykas nesažininga konkurencija atsiranda Europos Sąjungoje ir tai gali turėti įtakos mūsų apsirūpinimui tomis medžiagomis ir apsirūpinimui trečiosiose šalyse. Mes neturime E, ginti logikos, kuri e, pakenktų mūsų įsigijimo galimybėms. Logika e, dėl privalomų dalykų nėra idealistiška, bet ji yra veiksminga, galvojant apie tą due diligence procesą. Pone Mogerini laiškė taip pat kalba apie e, perdirbėjus, e, jie Europoje sudaro 5 procentus. Komisijos pasiūlymas yra e, susijęs su 19 Europos veikėjų, daugiau kaip 300 jų yra pasaulyje, bet dauguma tų veikėjų pramonės lygmenių jau taiko tą due diligence procedūrą. Uh, Ir pasiūlymas jūsų nieko nepakeis. Pasiūlymas nereaguoja į tai, kas išdėstė ponios Mogerini pasiūlymus, sakoma tarsi, kad mes sutinkame su tuo, kas jau yra ir nieko neketiname keisti. Reikėtų galvoti, kaip paliesti tuos pasaulinius veikėjus, kurių yra 340 Socialistai kalba apie rinkos svertus ir tai būtų svarbi priemonė. Galiausiai MVI, jų problemos. Mes visi galvojame apie tas MVI. E, sakoma, kad kai kurios procedūros, kai kurie pasiūlymai gali e, apsunkinti jų veiklą, nes bus e, primesta daugiau reikalavimų. Pasauliniu lygmeniu visi veikėjai turėtų laikytis privalomų reikalavimų ir tai supaprastintų MVI uždavinius, nes tas modelis būtų palankesnis joms. Bet uh, uh, reikia E, pasakyti, kad jeigu bus reikalavimai privalomi, tuomet MVI e, galės e, lengviau prisitaikyti, nes savanoriškos sąlygos yra kur kas nepalankesnės. Ir, kaip sakiau, požiūris, kad privalomos taisyklės yra neveiksmingos ir idealistiškos, yra neteisingas. Pirmiausiai reikia galvoti apie MVI ir palankų poveikį tokių reikalavimų joms. Aš tikiuosi, kad po kelių e, savaičių, kelių mėnesių visi veikėjai nuo gamybos e, grandinės pradžios iki pabaigos, ar tai dėlės ir mažos įmonės, e, išreikš savo nuomonę. Mes jau su jais visais bendraume ir manau, kad e, tie argumentai, kuriuos išdėščiau, yra teisingi ir leis mums veiksmingai e, užsitikrinti rezultatą. Ir tokiu būdu mes sureaguosime į pranešėjo e, susirūpinimą. Labai ačiū, Karolema, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai taip pat šešėliniams e, pranešėjams e, per susitikimas Rasbūrė diskusija buvo įdomi, nors nuomonės šiek tiek ir skiriasi frakcijų, kaip šią problemą spręsti dėl tam tikrų mineralų kasybos, e, dėl jų panaudojimo konfliktų finansavimui. Aišku, mes norime eliminuoti šią programą, tiesiog mes skirtingai žiūrime į tai, kaip tai pasiekti. Iš esmės mes pritarėme komisijos pasiūlymui. Kaip esu sakus anksčiau, mes pateikėme galbūt mažiau pakeitimų negu kitos frakcijos, tiesiog siekdami patikslinti ir sustiprinti kai kurios elementus, kurie išdėstyti pasiūlyme. Ir mes norime užtikrinti, kad formuluotės, kurios apibūdina tai, ko mes siekime, atitiktų tikrovę. Jeigu e, kalbėsime apie savo deklaracijas ar savireguliaciją, Tai yra skirtingi dalykai. Reikia sakyti, kad, pasakyti, kad tai, kai e, skelbiama apie e, patikrinimo atlikimą, tai tai yra e, būtent taip ir reikia sakyti. Dėl teisinės, teisinio aiškumo mes minime regionus, o ne zonas. Tai yra būtų nusekliau. Vienas svarbiausių aspektų, kurį turime pripažinti šio, šioje problemoje, kad yra tai, kad pramonė ir taip uh, deramo patikrinimo procesus vykdo. E, vartotojai reikalauja vis dažniau, kad produktai būtų neiš, ne, ne, nepagaminti iš konfliktinės zonos ir iškautų mineralų ir nekonfliktinė e, leiklų programa būtų vykdoma taip pat su patikra. Ir svarbu, kad panašios sistemos nebūtų pamirštamos jų nepripažįstant. Taigi reikia ne, išvengti dubliavimuose ir siekti aukštų standartų, kurių siekiame, kad esamos schemos taip pat būtų pripažįstamos tinkamai. Šiandien pranešėjai įsidėmėjau tai, kad diskusijos ir, ir diskusijose, kurios įvyko, yra tai, kad visos frakcijos nori paminėti NVO ir Tai yra mažas ir vidinės įmonės ir mikro įmonės, kuriams e, e, sunkiau negu e, didelėms bendrovėms. Todėl reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu tas papildomas privalomas požiūris, jeigu bus patvirtinęs, turės poveikį mažoms ir vidutinės įmonėms. Todėl turime galvoti apie tai, kaip minimizuoti potencialų poveikį Tai būtent joms ir pateikiau pasiūlymą, raginama komisija parengti vadovą ar vadovėlį, kuris paaiškintų tos kriterijus, e, kaip panaudoti tą numatomą reglamentą. Tai būtų naudinga visoms bendrovėms, kokio dydžio ypač. Ten galvoja, kad to konfliktinių zonų sąrašas nebus pateiktas, todėl įmonėms reikia tam tikrų gairių kaip veiksmingai taikyti šios nuostatas. Taip pat pakeitėme 12 konstituojamą dalyje, kur kalbama apie reglamentavimo poveikį ir kad ir šių šalių auditavimo išlaidos taip pat būtų pateiktos komisijos. Reikia žinoti, kiek tai kainuoja ir koks spaudimas susidaro įmonėms. Nes tai svarbu siekiant vertinti siūlomų e, teisės aktų poveikį šioje srityje. Ir dėl to reikia plačiau žvelgti auditavimo procedūrą. Manau, kad reikia tai pakeisti ir auditavimas būtų reguliaresnis kas trejus metus. Ir reikia pasistengti vertinti bet kokio teisės akto poveikį realiai, ar tai turi poveikį, ar problema išnyksta, jeigu taikomas šios nuostatos. Ką bet darytume, reglamentavimas turi būti vertamas nuolat, kad jis leistų pakeisti situaciją vietoje ir kad pamatytume, kas veiksmingiausiai veikia. Taip pat mes sakome, kad per peržiūros, peržiūros procesą reikia vertinti visas e, suinteresuotas pusės. Nenorime, kad reglamentavimas turėtų tokį neigiamą poveikį kaip Dodo Franko aktas, kuris turėjo poveikį sąžininkėms e, kalnakasiams. Taigi mums reikia suprasti tikrą e, teisės aktų poveikį, todėl visą darbą reikia ir toliau dirbti šioje srityje ir dirbsime toliau su kolegomis ateityje, rengdami šį dokumentą. Labai ačiū. Helmutai, ar dar nori ką nors pasakyti? Danke, Bernd. Ačiū, Bentai. Noriu taip pat padėkoti kolegai Vinkleriui už tą intensyvų jau kelias savaitės trunkantį bendrabiavimą labai svarbių klausimų, net jeigu mes norime sudėlioti ir skirtingus akcentus ir skirtingi yra mūsų požiūriai šią temą, jau kai kurie dalykai buvo diskusijos metu paminėti, norėčiau pradžioje pasakyti, kad e, buvo ir klausimas surinktas Ir aš tikrai neižvelgiu jokios būtinybės, jokios priežasties Europos Sąjungai kodėl mes neturėtume pritarti EBPO gairiams dėl to būtino stropumo principo taikymo. Daugelį valstybių narių atstovai taip pat pabrėžia tokią būtinybę prisimti atitinkamas įsipareigojimus. Todėl ir šios dienos diskusiją noriu paraginti ir toliau laikytis nuseklios pozicijos ABPO kontekste e, tam, kad e, BPO galiojančios taisyklės būtų perkeltos ir į ES teisės sistemą. Kolegė Arena, minėdama tos klausimus, dėl kurių daugiausiai nesutarimų kyla tarp atskirų frakcijų, tai yra dėl privalomo arba dėl laisvai pasirinkamo požiūrio į šių direktyvos nuostatų taikymą. Likščiolinės e, diskusijos, kuriuose dalyvavo BPO atstovai, didžiųjų ežerų regionų iš Afrikos atstovai, mes aiškiai matėme, kad Europos Sąjunga jų nuomonė turėtų aiškiai suformuoti savo poziciją tarp es institucijų ir Europos parlamentos, taigi turėtume sukaupti drąsos ir žengti šį ryštingą žingsnį. Sakarovo premijos laureatas taip pat yra pabrėžęs, kokia svarbi šiuo atveju būtų ES privaloma pozicija siekiant išvengti tų konfliktų. Ir, ir taip galima pereiti jau ir prie kitos temos - energijos išteklių tiekimo saugumo, apsirūpinimo energetikos ištekliais klausimais. Šį klausimą išspręsdami mes galėtume prisidėti ir prie skatinti tokiu būdu tarptautinį bendrabiavimą ir prisidėti prie galimų konfliktų kitose sritise sprendimo. Pavyzdžiui, kitoje plenarnėje sesijoje svarstysime padėti tekstilės pramonėje. Noriu pasakyti, kad privalome įsigilinti į įvairius tarptautinės priekybos aspektus ir išvelgti e, kuo daugiau sąlyčio taškų tarp šių skirų sričių ir e, elgtis kuo nusekliau. Jeigu teisingai prisimenu, komisijos narys Degiuchtas, kuomet lankėsi Bangladeše, kalbėjo apie būtinas privalomas priemonės. Ir kas e, po to įvyko praktiškai nieko, todėl manau, kad turėtume daug griežčiau laikytis savo pozicijos ir raginu kolegas toliau taip pat nusekliai bendradarbiauti, siekiant e, privalomų nuostatų patvirtinimą. Taip pat ir dėl to minėto Dogo Frengo akto turime įvairių skirtingų informacijų apie tai. Šiuo turėtume pirmiausiai išsiaiškinti, koks buvo pirminis principas ir požiūris, kas pasikeitė praėjus metams laiko ir ar amerikiečių įmonės pradėjo elgtis kitaip šiame regione ar ne, ar padėtis nuo to pablogėjo ar ne, būtent konfliktų regione. Taip pat aš pasisakau už pasaulinių mastų veikiančią smulkaus verslo tiekimo grandinę, tai sustiprintų jų padėtį. Praėjusią savaitę apie tai diskutavome ir būtent dėl to, kad į tą bendrąją tiekimo grandinę turėtų būti įtrauktos mažos vietinės įmonės. Jie ir turėtų dėl šios priežasties veikti ir tinkamame savo pakeitime, kurio numeris 65 mes apie tai ir kalbame. Kalbame apie būtinybę į susijęti visų rinkos e, dalyvių interesus šioje grandinėje ir e, tokiu būdu padidintume bendrai tarptautinėme bendradarbiavime dalyvaujančių subjektų skaičių ir suteiktume jiems galimybę e, gauti prieigą prie tarptautinės informacinės sistemos, prie EBPO informacinės sistemos ir taip palengvintume smulkaus verslo dalę. O dabar yra stačia tokia, kad arba bandoma sudaryti įspūdį, kad smulkiam verslui e, primetamas labai greitai naujas taisyklės, kurias jis privalo labai greitai gyvendinti, tačiau taip iš tiesų nėra. Būtų numatytas dviejų metų perinamasis laikotarpis, iš anksto gavus atitinkamas informacijos ir e, numatant galimybę pasirengti naujų taisyklių laikymuisi. Taip pat noriu pasakyti, kad mes nenorime, kad būtų parengti jokie sąrašai e, <clears throat> kaip yra siūloma pagal Dodo e, Frenko aktą. E, taigi mes šią kryptimį neketinamą eiti. Ir labai tikimės, kad e, balsavimo rezultatai leis mums patvirtinti pakankamai tinkamą teisės aktą. Ačiū žodis, ponė Kelė dabar. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Mano frakcija už tai, kad būtų atimta visa tiekimo grandinė, kad būtų įdėkti privalomi reikalavimai. Jau daug buvo išsakyta argumentų, aš nebekartosiu to bet tam, kad mes pasiektume rezultatus, reikia pasiekti ką nors vietoje ir aš sutinku su tais argumentais, bet mes e, turime galvoti apie privalomus e, reikalavimus visai e, tiekimo grandiniai, visai gamybos grandiniai ir taip pat galvoti apie MVI. E, buvo kalbama apie e, gavybos vietas, apie lydyklas ir e, kitus elementus, e, reikia apimti viską ir taip pat, jeigu mes galvosime tik tai į gamybos grandinę, e, gamybos elementai visoje grandinėje, tai apimsime tik tai lydiklas, bet kiti elementai nebus apimti. O kodėl reikėtų apimti ir kitas E, įmonės jau esančias aukštesnėje dalyje grandyje, nes tai yra, e, to, jis naudojamas todėl, kad jos galėtų paveikti jau ir pačią gavybos e, dalį. Tokiu būdu gali kas nors E, pasikeisti iš to, kas vyksta vietoje. Aš manau, kad mes turime tai e, prisiminti. Dėl e, deramos stebėsienos ir stropumo principo. Visai lankščiai sparčiai e, galima įgyvendinti priemonės, o įmonės turi atitikti du paprastus kriterijus. Pirmiausia, e, nustatyti lydiklas ir perdirbėjimus savo e, grandinėje ir taip pat užtikrinti, kad tos dvi grupės vykdytų derama, deramos stropumo veiksmus, o paskui, kad trečioji šalis tą E, patvirtintų, bet jeigu nebus to patvirtinta, tai nėra iškart sankcijų taikoma. E, deramos trapumo principai yra tarsi laipsniški ir siekiama užsitikrinti geriausią poveikį. E, privaloma ieškoti informacijos, stengtis surasti tą informaciją, tai yra vienintelis privalomas elementas. Nenoriu visko dabar minėti, bet dar pasakysiu, kad jeigu apimsime visą e, tiekimo grandinę, tada išvengsime priekybos iškraipimų. Nes jeigu mes tik tai importuotojus ir stipriausius elementus apimsime, tai e, atsiras pusiau išbaigtų produktų e, importas tam, kad būtų galima išvengti deramo stropumo procedūrų ir atsiras E, paskatos gamintojams kreiptis į Azijos e, lydiklas, kalnakasybos įmonės, perdirbėjus ir tiesiai iš jų pirkti medžiagas. Dėl MBI nieko nebesakysiu, man regis jau viskas buvo pasakyta. O dėl kitų gamtinių išteklių įtraukimo, mūsų nuomonė, konfliktų finansavimas nesusijęs tik su brang, brangiais elementais, bet e, ir su kitais gamtiniais ištekliais, kaip kad žemė. E, reikia galvoti, kaip ir tai apimti. Toliau Dodo e, Franko aktas, aš už tai, kad mes pasimoktume iš praeities, bet dėl, pavyzdžiui, Kongo demokratinės respublikos veikia jisai, jisai apskritai yra pozityvus, tačiau ribota yra geografinė prieptis. Dėl to įmonės e, nori žengti kitur, o mes norėtume globalaus e, požiūrio ir e, reikia galvoti apie draudimą eksportuoti iš tam tikrų regionų. E, išteklius, taigi negalima e, kaltinti vien Dodo Franko akto dėl neveiksmingumo. Pane Bekin, ačiū pirmininkė, ačiū pranešiai kolegos. Mes norime padaryti, ką tik galime, žiedami konfliktų teritorijas ir mes turime pirmiausiai galvoti apie deramos trukmo gairias EBPO. Tačiau ne viskas yra gerai suprantama. Aš šiandien e, iš profsąjungų gavau įspėjantį laišką, kur kalbama, kur, kuriame kalbama apie Dodo Franko sistemą ar poveikį Italijos e, bendruojams. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų pasiūlymas nėra europietiškas Dodo Franko įstatymo variantas. Mes norime savo sistemos. Galbūt geriau e, reikėtų pristatyti pagrindinius punktus. Kitas dalykas - pasiūlymas įvesti privalomus reikalavimus. Kol e, iki šiol dauguma bendrovių neužtikrina, kad jie e, nesa, nežiūrint tarptautinių įsipareigojimų, atlieka deramą, deramą stropumą, vykdo deramas rūmų procedūras, jos, joms bus taikomi privalomi reikalavimai. Bet tam, kad užtikrintas būtų atsakingas pirkimas, e, reikia, kad deramos trapumo reikalavimai apimtų visą e, gavybos e, grandinę. Komisija laiko importuotojus kaip viršutinės grandinės dalį nepriklausomai nuo jau poveikio tiekimo grandinėje. Mes savo pasiūlymų darome skirtumą. Tik tai tos e, kalnakasybos įmonės kurios e, yra stambesnės turėtų vykdyti kurios yra esminės svarbi, svarbos, turėtų taikyti e, deramos stebėsinos reikalavimus. Ir nusta, nustatant uh, aukso parduodamo kainą, uh, reikia užtikrinti atsekamumą ir įrašyti tai į tiekimo susitarimą, sutartį. Uh, Um, mikro įmonėms mes galime tokius reikalavimus e, taikyti savanoriškų pagrindų. Ir mes turėtume arba dabar apsispręsti, ar komisijos savanorišką sistemą taikyti, kuri nebus privaloma MVI, bet labai brangi, jeigu e, ji bus įdėkta, arba privaloma sistema, kuri bus e, netokia sudėtinga MVI. Mes turime turėti sistemą. Didelis, didysis verslas e, gali pasinaudoti tam tikrais dalykais ir išstumti MVI pirmiausia iš viešųjų pirkimų procedūros. Bet mes taip pat galime pasirinkti sistemą, kuri bus nebrangi, pirmiausiai nebrangi MVI. Aš noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas e, pirmiausiai atsižvelgia į didžiųjų interesus ir e, yra pateiktas todėl, kad e, viskas dabar yra kaip yra ir nenorima daug ko keisti. Ačiū daugiau praš, prašymų neturiu, dabar komisija. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Inta komiteto nariams už jų pastabas. Mums labai malonu matyti jūsų susidomėjimą ir dalyvavimą rengiant šią iniciatyvą. Konfliktų finansavimo prevencija yra etinės imperatyvas, kurį ES turi naudoti. Taip pat reikia pasimokyti iš praeities klaidų ir siūlyti subalansuotus, vykdytinus e, sprendimus, kaip paminėjo diskusijos pradžioje pranešėjas jūsų komitete. Rasti tinkamą priemonę, kad pasiektume mūsų bendrus tikslus. Tai yra didelis iššūkis. Ir aišku, komisija taip pat susiduria su tais pasirinkimais, su kuriais susidurėte ir jūs pasiūlymo rengimo metu. Kai kurie šio pasiūlyme, aišku, gerai suprantami ir komisija taip pat rengia pasiūlymus, kaip juos e, patenkinti per lydimasias priemonės. Vakar jūs gavote iš vicepirmininkės Mogarinė komisijos Marstrom e, įsipareigojimus rengti, e, remti finansiškai šias priemonės dėl konfliktų prevencijos, finansavimo prevencijos. Šiandien norėčiau pabrėžti kai kurios aspektus ir atsakyti į diskusiją išsakytus klausimus. Pirmiausia, kodėl komisija nepasiūlė privalomos sistemos aukščiau grandinėje esančių, esančioms įmonėms? Todėl, kad mes nenorime nukreipti prekybos. Taip pat mums e, e, rūpi, aišku, konkur, potencialus konkurencinis e, problemos toliau grandinėje esančioms įmonėms. Ir nenorime, kad būtų nutrauktas tiekimas ES pramonėje, kadangi šias pavojus sunku įvertinti be preliminaraus įvertinimo Mes prašome Jūs, gerbėjai parlamento nariai, renkti išvalgų teisės akto su savanoriška sistema, galbūt numatant peržiūrą po trejų metų ir e, tam tikrą paskatų sistemą, kad būtų ši sistema naudojama. Kaip užtikrinti, kad bendrovės, kurios naudoja savanorišką sistemą, prisims E, įsipareigojimą ją naudoti. Visų pirmas yra visuomenės reikalavimai e, atsakingai naudoti išteklius, taip pat yra antriniai teisės aktai, kurie numato teisėkuros ir e, institucinę sistemą paskatoms. Tokia sistema, tai yra E, diplomatinės vystimosi priemonės trečiosios šalise, e, viešosios paskatos, tai yra galinga priemonė, jeigu paklausysime verslo atstovų, su kuo turbūt surengėte keletą sutikimų, jie puikiai žino tas paskaitas ir kokią galę turi ta paska, tos paskaitos rinkoje. Taip pat svarstome papildomas priemonės, kuris gal padėti šiems tikslams, tai yra stiprinti nefinansinės informacijos atskleidimą didelių bendrovė atvejais arba integruoti išteklių įsigijimo kriterijus. Mes taip pat e, žinome, kad yra pramonės sektoriai sistemos, mes su jais dirbame ir mes siekiame, kad jų sistemos ir procedūros būtų suderintos su ES požiūriu kuris e, apima ne tik e, didžiųjų žerų rajoną ir Kongą. Kas kaip šiandien girdėjau e, komentarų dėl Tai yra lydimo įmonės ar perdarimimo įmonės, skirtingai nuo to, ką minėjo ponia Arena, Nėra domino efekto kol kas, nesimato. Kaip matome poveikio vertinimo pagrindų ir ką parodė Dodo Franko aktas. Kodėl? Todėl, kad trūksta skaidrumo tiekimo grandinėje. Dėl to ES savo pasiūlyme pasiūlė lydiklų e, sąrašą, kuris būtų globalus ne Europos e, Sąjungos vien tik tai, bet būtų globalus sąrašas ir jis viršytų EBPO požiūrį. Tokio sąrašo EBPO požiūrį nėra, nes EBPO nepavyko parengti tokio sąrašo ir jie yra suinteresuotis dirbti su mumis šią prasme. Ir taip pat įgyvendinimo struktūros e, yra daugiau negu EBPO požiūris. Jas įkurti per uh, ES kompetentingas institucijas. E BPO e, gairėse to nėra. Dabar poniai Maklarkin dėl, e, dėl gairių, ką mes jau rengiame, ir detalios audito analizės. Paskutinis dalykas, kodėl privalomas požiūris visai tiekimo grandiniai neduotų trokštamų rezultatų. Visų pirma, tai apimtų labai daug e, bendrovių, galbūt 7, kelis šimtus tūkstančių, mažiausiai MVI. Taip pat tai reikštų nemažas išlaidas. Tokia sistema sutrikdytų tiekimo grandinės ir turėtų nesiektinų pasiekmių, nes iš esmės būtų uždrautas e, importas iš Kantemkrų regiono tai būtų ne vien tik tai Kongas. Mums reikia subalansuoto, protingo požiūrio. Ir todėl aš komisijos vardu raginu tokį ir patvirtinti gerbiamus parlamento narius. Labai ačiū, ponia Rinkleri. Pirmininkė, kolegos, komisijos atstovė labai dėkoju už šią diskusiją ir pasiūlymus bei pastabas. Man labai malonu girdėti apie tą lydytojų sąrašą, apie vadovą, kurį komisija parengs. Aš tikrai būčiau dar labiau apsidžiaugęs, jeigu būčiau išgirdęs apie atsakingų e, importuotojų sąrašą iš jūsų lūpų, kas yra mano pakeitimuose numatyta. Tai būtų labai svarbu žvelgiant į ateitį. Norėčiau pakalbėti apie skaidrumą. Matome, kad skaidrumas yra tas e, klausimas, kurio reikalauja mūsų piliečiai e, konfliktinių mineralų reglamentuose, visose darybose, visose, visoje mūsų veikloje, kurią užsima atraminės prekybos komitetas. Aš manau, kad aš nesuprantu požiūrio, kuris sako, kad mes galime kurti pajėgumus vietoje, pasiekti geresnę valdyseną, kovoti su korupcija tose regionuose, galime įsikišti ir padėti sukurti veikiančias e, valstybės, vietinių, centrinių lygmenių per prekybos reglamentą, primesdami privalomus reikalavimus ES bendrovės. Aš to nesuprantu, bet pasistengsiu ateityje suprasti tokiu požiūrį ateityje ir manau, kad per e, ateinančias kelias savaitės pabandysime parengti kompromisu. Grįžtamasis ryšys kolegoms yra labai svarbu, tai mano paskutinė mintis. Pirmininkė, gauname informaciją iš piliečių ir e, profsąjungų Europoje, kurios atstovauja šimtus tūkstančių darbo vietų. Žinoma, roboto e, elektroninė žinutė taip pat yra e, gertinas dalykas, aš rimtai tai žiūriu, tačiau jei, manau, kad kai mes rengiame darbo vietų vertinimus, kurie mums atsiunčiami kaip informacija ir reakcija į mūsų sprendimus, tai taip pat irgi svarbus dalykai, svarbi informacija mūsų sprendimams. Ačiū ponia Vingarė, sėkmės jums darbuojantis toliau. Balsuojama bus balandžio 14 dieną per kitą mūsų posėdį. Labai ačiū. Kitas, penkioliktas klausimas, stebėsinos grupių veikla. Ar yra kokios nors informacijos apie Meksiką, Kanadą, GSP, Indiją, Indiją? Ačiū, ponia Pirinkė, labai trumpai. surengėme konstruktyvių posėdžių su Indijos ambasadoriumi e, skirtų priekybos klausimais. Pirmasis stebėsino grupės posėdis įvyko kovo ketvirtą dieną, tai yra pirmoji stebėsinos grupė parlamente per kelius metus. Vyriausias darybininkas Ignacio Garcia Besero atvyko išorės tikslų tarnybos skyriaus e, vadovė pana Kasilijo Fernandės, Tai buvo konstruktyvus posėdis ir ministras pirmininkas Modi lankysis e, Vokietijoje ir Prancūzijoje, netiks dėja į Briuselį ir dėja nevyko ir ES ir Indijos vadovo susitikimas, e, kurio jau laukime kažkiek laikio. E, pagal mūsų prekybos susitarimą Indijoje numatomas BVP 8 procentų augimas ir 2 milijonai daugiau žmonių per ateinančius e, keletą metų. Tai didelė potencialiai rinka. Yra problemų penkiose sritise - tarifai ir paslaugos. 150 procentų tarifai vynui ir alkoholiams gėrimams, pavyzdžiui, e, viskiui mes e, norime pasiekti ambicingą laisvos prekybos sustarimą, tačiau ko gero e, šie tarifai nebus sumažinti ko gero iki nulio. Tarifo mažinimas yra labai svarbus e, laisvos prekybos sutartyje. Automobiliai, automobilių dalis, dar viena svarbis rytis. Labai svarbu pasiekti čia tarifų sumažinimą, nes kitaip nemanau, kad susilauksime pritarimo šiam sustarimui iš tam tikrų sektorių Europoje paslaugos, mažmeninės rytis, tai yra taip pat didelės rytis draudimo srities aptarimas. Atrodo, kad e, diskutuojama dėl nusavybės e, apribojimo 49 procentais. E, Kitas rytis, kuri mums rūpita, yra domenų apsauga, domenų tinkamumas, tai yra labai svarbu Indijos teikiamoms paslaugoms Europos bendrovėms. Toliau vyriausybės e, viešieji pirkimai, dar vienas svarbis rytis. Patvirtinti federaliniai įstatymai susijęs su korupcija, e, kurios rimtai rėmė politinės partijos. Tačiau jo galiojimas jau, jo galiojimas jau nutrūko priva, intelektinės nusavybės klausimai yra e, svarbus. Atrodo, kad e, Indija neketina keisti savo įstatymų, nors yra tam tikros suinteresuotumas ir iš PPO pusės geografinių e, nuorodų klausimas yra sudėtingas ir svarbus toliau tvarus vystimasis, tai yra didelis, didelė problema, nes reikalavime, kad Indo, Indija laikytus tvaraus vystimos nuostatų. Manau, kad šis klausimas yra prigraštai keliamas, tai yra sudėtingas klausimas Indijai. Taigi, ponas ir ponai, trumpai tokia yra situacija dėl Indijos prekybos sustarimo. Svarbu šios rytėje ir reikšminga dirbti šio klausimu, nes Indija yra e, labai svarbi šalis su didžiuliu gyventojų skaičiumi. Ačiū. Ačiū. E, nelabai optimistiškų minčių išgirdome, bet tikimės, kad ateitie viskas bus geriau Turkija. Ar kas nors, ką nors nori pasakyti apie Turkiją? Dėkui, pirmininkė. Kolegos, jums, lei... jums leidus e, Davido Brelį vardu pasakysiu apie trečią penktą kovo vykusių tikimą dėl muitų. Pernai gruodį buvo sukurta ši grupė. Per pirmą e, sustikimą dalyvavo prekybos e, ir kitų e, direktorato atstovai. Antrame sustikime išklausime Turkijos pozicijos generalinis direktorius atsakingas už ES reikalus Turkijos ekonomikos ministerija yra ir Turkijos vyriausiasis darybininkas dėl visiau, visų prekybos susitarimų Turkijos ir pristatė jisai Turkijos poziciją e, dėl apie Europos Sąjungos Turkijos muitų sąjungą. Aš e, nepasakosiu jums detalių, bet pasakysiu, kad balandį buvo parengta ataskaita ir e, Turkijos Čekijos vyriausybė su komisija turi pateikti pasiūlymus apie tai, kaip atnaujinti muitų sąjungą tarp es ir Turkijos. Šeši nariai dalyvavo susikime, tai stebėsienos grupė yra labai didelis skaičius. Ačiū. Ekvadoras, Helmutai. Ačiū. Labai trumpai. Vakar keitėmės nuomonėmis antrą kartą. E, stebėsenos grupė Andų e, šalims, e, kalbėjome apie Ekvadorą, apie dabartinę padėtį asociacijos Kolumbijos, apie prekybos sutarimus su Peru ir Kolumbija ir Ekvadoru kalbėjome. Įdomiausias dalykas yra tai, kad prekybos komiteto susitikė komitetas tiks e, birželį arba liepą ir tuomet paaiškės trijų šalių ir ES pozicija dėl Ekvadoro. Rekomenduočiau stebėsienos grupės nariams parengti rezoliuciją e, šių metų antroje pusėje, e, galvoti apie procesus, o vakar buvo nuspręsta su surengti klausimą e, apie prekybos ryšius su Peru ir Kolumbija, galbūt būtų verta įtraukti ir Ekvadorą. Po vakarykščio posėdžio aš gavau informacijos, kad Ekvadoro e, prekybos ministras kitą savaitę atvyks į Ekvadorą, reikėtų bandyti su juo susitikti ir išsiaiškinti, kokia yra Ekvadoro pozicija. Dėkuoju. Ačiū. Išgirdome paskutinę ataskaitą pagal 15 punktą, 16 punktas kiti klausimai, niekas nieko nenori pasakyti. 17 punktas, kitas posėdis, balandžio 13-14. Linkiu visiems gerų velikinių atostogų. Sėkmės.